erste da? Jordan Sislik, ja. Madame und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti susirinkus mūsų posėdį. Taigi jau visi laiku susirinko ir laiku galime pradėti. Norėčiau pasakyti dėl darbo tvarkės, kad susitarus dėl darbo tvarkės su pranešėjais sukeisime 20 e, darbų tvarkės klausimą su 21 vietomis. E, tiek būtų dėl darbų tvarkės, ar dar būtų pastabų dėl jos. Ir prašau pasakyti kolegoms, kurie ateis vėliaus, vėliau, kad e, pasisakydami galvotų apie tai, jog labai daug ir įtemptų darbo tvarkės klausimų turime. Kitaip sakant, reikia kalbėti trumpiau. O dabar pereisime prie darbo tvarkės nagrinėjimo ir iš karto žodis pranešėjai ponai Cizel. Ačiū ponė pirmininkė. Tikrai ilgai nekalbėsiu, kaip ir jūs prašėte. Iškart keletas bendro pobūdžio pastabų ir po to paaiškinsiu pakeitimus dėl pasiūlymo. Praėjusią savaitę surengėme e, posėdį su šešėliniais pranešėjais. Per jį buvo iškeltas esminis klausimas, ar negalima būtų atidėti šio pranešimo nagrinėjimo dėl žemės drebėjimo Japonijoje. Tačiau aš labai atidžiai išnagrinėjau situaciją ir tikrai nematau ne vienos priežasties, dėl kurios reiktų atidėti pranešimo nagrinėjimą. Manau, reiktų iškart reaguoti ir tęsti darbą. Antras bendro pobūdžio pastebėjimas - būtent Europos parlamento dalyvavimas konsultacijos procedūroje aišku, buvo iškeltas klausimas, kaipgi bus atsižvelgta į mūsų nuomonę. Ką tik mano asistentė informavo, kad ką tik gavome komisijos atsakymą, ponas Kioblinker, e, kuris yra laikinai einantis direktoriaus pareigas Vengrijoje, institucijoje atsakingoje už e, brandolinę saugą, taigi kompetitingos institucijos atstovas. Džiugu, kad jis pas mus atvyko, galėsime su juo padiskutuoti. Tai taip pat vaikus e, tarybos ir parlamento bendradarbiavimo pavyzdys. Dabar apie pakeitimus. Aš bandžiau direktyvą mūsų pakeitimais dar stiprinti. Pateikta keletas pakeitimų dėl turinio, aš e, juos išsamiau pakomentuosiu. Pirmiausia, reikia įtvirtinti grįžtamumo principą. E, tas principas padėtų geriau prižiūrėti ir tvarkyti brandolinės atliekas. Tai atsakas į visuomenės susirūpinimą. E, ji pageidauja tinkamesnio ir aiškesnio brandolinių atliekų tvarkymo. Kitas svarbus aspektas - tai finansai. Būtent reikalavimai finansams turi būti formuluojami griežčiau kilmės principas turi būti įtvirtintas. Mums taip pat reikia tinkamo sąnaudų įvertinimo, griežtesnės kontrolės, taip pat komisijos informavimo pareigos, taip pat priežiūros institucijos turi likti nepriklausomos nuo rinkos veikėjų ir nuo politinių sluoksnių. Dėl tos priežasties taip pat reikalaujame kad nacionaliniai parlamentai e, prisimtų e, kontroliuojančios institucijos vaidmenį. Komisijos pasiūlymas dėl bendradarbiavimo tikrai geras. Mes savo pakeitimu norime užkirsti kelią tokiam dalykui. Gali būti, kad regioninės iniciatyvos bus panaudojamas kaip pretekstas vilkiti, vilkinti įsipareigojimų vykdymą. Toliau radioaktyvių medžiagų išgabenimas iš ES turėtų būti leidžiamas tam tikrą apimtimi. Dėl šio klausimo jau turime direktyvą būtent dėl radioaktyvių medžiagų transportavimo. Per susitikimą su šešėliniais pranešėjais konstatavome, kad daug kalbame apie eksportą, tačiau radioaktyvių medžiagų importas yra pamirštas, kadangi tai išvelgta yra problema, mes ją išsprendėme padarydami nuorodą į atitinkamą direktyvą. Toliau keletas reikalavimų dėl skaidrumo. Skaidrumas e, turi būti užtikrintas ir licenzijos turėtojams, ne tik e, valstybinė institucinė, bet ir licenzijos turėtojas turi veikti skaidriai visuomenė turi teisę būti informuojama, turi teisę gauti informaciją, tačiau be jokių abejonių ekspertai turi tarti lemdingą žodį. Toliau saugos vertinimo ataskaita, mes šį klausimą labai atidžiai panagrinėjome reglamentą mes šiek tiek pakeitėme. Vienus aspektus mes įtraukėme apie apibriešties, kitų į atskirus straipsnius. Mes saugos vertinimo ataskaitos neišmetėme iš dokumento, tiesiog išdėliojome jį, ją įvairiose dokumento vietose. Toliau saugos e, principai, būtent kiek įmanoma geresni ir tuo pačiu minimalus visi standartai, dėl kurių visų sutarėme, būtent kad radioaktyvios medžiagos kiek įmanoma geriau būtų apsaugotos, kad jų kiek įmanoma mažiau į aplinką patai, patektų. E, Darbo jėga. Kita tema. Reikia kalbėti apie darbuotojų švietimą, mokymus, tačiau jie taip pat turi keistis informaciją ir geriausią patirtį įsisatvinti. Licencijos turėtojai turi nuorat informuoti kontroliuojančią instituciją ir visuomenę, aš apie tai jau kalbėjau nacionaliniuose programuose turi būti įtvirtinta labai aiški e, radioaktyvių atliekų klasifikavimo sistema. Aš prie šio pakeitimo dar pridursiu ke, pranešimo pridursiu keleto pakeitimų. Norime aiškiai atskirti brandolinės saugos direktyvą nuo mūsų nagrinėjimo dokumento. Reikia užkirsti kelią visoms spragoms. Valstybės narės turės nuolat atnaujinti savo programas. Dėl to jos turės perimti kitų valstybių narių ir tarptautinių organizacijų patirtį. Šį aspektą aš taip pat noriu įnešti į dokumentą. Reiktų nepamiršti ir reikalavimo nacionalinėms programoms dėl atskirų asmenų ir institucijų atsakomybės. Ji turėtų būti labai aiškiai apibriešta. Tiek dėl pakeitimų, juos dar galima teikti iki rytojaus 12 valandos. Jūs gavote mano pranešimą kartu su papildomą informaciją, būtent, kad pakeitimus galima teikti iki rytojaus. Akivaizdu, jog pakeitimams parengti buvo daugiau laiko nei reikėtų, daugiau nei trys savaitės. Kartu su šešėliniais pranešiais mes sieksime parengti kiek įmanoma daugiau kompromisinių pakeitimų. Ačiū ir pirmasis žodis poniai Rol. Thank you. Um, thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš visiškai sutinku su dauguma pranešėjos pasiūlymų. Aš turiu omeny pakeitimus. Taip pat man patinka pasiūlymai nustatyti daugiau skaidrumo kad už taršą mokėtų teršėjas, taip pat įtraukti visuomenę, nustatyti griežtus finansavimo reikalavimus, išvengti spragų. Taip pat man patinka pasiūlymas, kad būtų įtraukiama ir atliekos iš karinių objektų. O pagrindinis mano prieštaravimas pakeitimams būtų toks reikėtų užtikrinti, kad valstybėms narėms būtų palikta ir kitų galimybių. Ne tik geologinis atliekų e, šalinimas, nes e, esama nemažai daug pasipriešinimo tokiam geologiniam atliekų laidojimui. Kai kurios valstybės narės nenori rinktis to metodo šiuo metu vykdomi moksliniai tyrimai ir panašu, kad saugumo problemos yra sudėtingesnės nei iš pradžių manėme. Todėl mes norėtume įtraukti tam tikrą savoką, naują savoką - final storage, tai yra galutinis atliekų saugojimas. Tai galime apibriežti štai kaip. Tai būtų radioaktyvių atliekų laikymas tokioje vietoje, iš kurios neketinama jų išimti. Tačiau iš tokios vietos būtų įmanoma jas išimti, jeigu iškiltų saugumo pavojų. Taip pat aš norėčiau pasiūlyti nuostata dėl šio teisės akto galiojimo pabaigos kadangi valstybės narės turės paskelbti pranešimus, įvertinti save po dešimties metų ir po to komisija įvertins valstybių narių atliktus darbus. Vadinasi, reikėtų pasiūlyti, kad šis teisės aktas galiotų tik 15 metų. Po 15 metų mes galėtume iš naujo įvertinti mokslinę situaciją. Labai sudėtingas metodas yra laidoti radioaktyves atliekas geologinėse giluminėse sluoksniuose. Ir kadangi klausimas toks sudėtingas, reikėtų valstybės narės palikti galimybę nesirinkti šio metodo. Aš sutinku su pranešėja, kad valstybės narės turėtų pasirinkti galutinį sprendimą, kaip pasielgs su radioaktyvimis atliekomis, o nesirinkti kažkokio tarpinio sprendimo. Todėl siūlyčiau irgi pakeitimą, kuris nustatytų, kad radioakte... radioaktyvios atliekos neturėtų būti paliekamos pasirinkus kažkokį tarpinį sprendimą, neribotą laiką ir galiausiai dėl atliekų siuntų, eksporto, manau, protingiausia būtų, jei valstybės narės susitartų bendrai naudoti atliekų laikymo objektą, sudarytų tarpusavio susitarimus dėl to. Tačiau ne, nėra gerai, jeigu leisime atliekas eksportuoti iš ES, kadangi nesugebame ir negalėsime kontroliuoti, kaip ES palikusios radioaktyvios atliekos bus apdorojamos. Taigi viduje ES toksai išsintimas galimas, tačiau neturėtume leisti atliekoms išvykti už ES ribų, nes negalėsime kontroliuoti jų tvarkymo. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai Aš galiu pasakyti, kad e, diskutuoti šių klausimų šiandien yra lengva, tačiau ši diskusija yra labai svarbi, nes mums reikia bendrų Europoje galiojančių taisyklių. Džiaugiuosi, kad mums pavyko surasti sprendimus, kurie padės mums įspręsti dabartinės problemas, jau apie tai buvo kalbėta. Aš turiu galvoje bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir e, saugyklų bendro, bendrą naudojimą, o tam tikrais e, konkrečiai nustatytais atvejais galima būtų taip pat susitarti ir dėl atliekų bei e, atliekų laidojimo kitose šalyse. Dabar svarbu yra parengti dokumentą, kuris būtų išsamus ir kuriame labai užsamei būtų apibrieštos atliekų eksporto taisyklės. Aš manau, kad e, pranešėja atsižvelgia į tai, kad e, jau egzistuoja tam tikros e, šias rytį reglamentuojančios nuostatos ir todėl mums reikia surasti paprastų sprendimų. Jeigu turėsime pernelyg sudėtingą administracinę sistemą, tuomet e, labai sunku bus užtikrinti tinkamą skaidrumo lygį, o būtent skaidrumą nori mūsų piliečiai. Todėl mums reikia galvoti apie bendrą brandulinių atliekų tvarkymo viziją, nes e, to nori mūsų piliečiai. Manau, kad e, Svarstyti šį pranešimą nebus lengva, tačiau manau, kad diskusijų metu mes sugebėsime patobulinti parengtą tekstą ir savo politinės frakcijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad pranešėjas išvirgė mūsų pastabas ir mes todėl esame pasirengę ją paremti. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr! A múlt heti parlamenti vita megmutatta, hogy mennyire pártok. Ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę parlamente vyko diskusijos ir paaiškėjo, kad mūsų pozicija dėl brandolinės energijos apjungia skirtingas partijas ir politinės frakcijas. Kiekviena politinė frakcija, aišku, laikosi savo požiūrio, tačiau bent jau dvi didžiausios frakcijos sutarė, kad nepaisant pastarojo laikmečio įvykių arba galbūt dėl jų mes turime tobulinti radioaktyvių atliekų tvarkymą. Mes pritarėme tarybos pasiūlytai idėjai ir norime šią progą padėkoti už bendrabiavimą tarybai. Čia juk eina kalba apie Eurotomo sutartį ir pagal ją parengtą direktyvą tarybai teko su mumis dėrėtis, jiems reikėjo įsiklausyti į mūsų poziciją, susipažinti su mūsų rengiamais dokumentais. Šiandien dalyvauja tarybos atstovas, jisai klausosi mūsų diskusijų. Labai svarbu, kad mūsų diskusijos judėtų į priekį, kad įgyvendintume tam tikrus reikalavimus. Pirmiausia, finansiniai reikalavimai. Finansavimo klausimus reikėtų aiškiau išdėstyti taip pat ilgalaikę viziją dėl peržiūros, dėl ilgalaikių mokslinių tyrimų. Taip pat turime pasistengti, kad visuomenė pritartų koncepcijai. Būtent šiuo klausimu buvo gauta daugiausia pakeitimų. Mes džiaugiamės nacionalinėmis programomis, Sveikiname komisijos pateiktą poziciją ir raginame valstybės narės daugiau bendarbiauti. Aš dabar norėčiau pakalbėti apie klausimus, kuriuos kolegos minėjo. Vienas iš klausimų yra saugumas. Kai buvo parengta direktyva dėl radioaktyvių atliekų, visi prisiminė, kad e, neseniai buvo priimta brandolinio saugumo direktyva. Komisijos praeitais metais buvo atlikti saugumo patikrinimai ir direktyva dėl brandolinio saugumo turės bus būti pakeista. Radioaktyvios atliekos turėtų būti reglamentuojamos ne tik brandolinės saugos direktyvoje. Ta direktyva bus peržiūrėta pagal atliktus saugumo patikrinimus po to vyks diskusijos, bus gauta daug pasiūlymų dėl pakeitimų ir mes išsirinksime geriausius iš jų. Dar vienas dalykas yra radioaktyvių atliekų tvarkymas. Mes be jokios abejonės pateiksime pakeitimų tuo klausimu. Nesvarbu, kas tvarkytų radioaktyves atliekas, jiems neturėtų būti suteikta monopolija toje rinkoje. Norėčiau paminėti kelis aspektus. Pirma, turėtume priversti operatorius, kurie tvarko radioaktyvių atliekų saugyklas, minimizuoti, sumažinti atliekų kiekį. Patirtis rodo, kad kai operatorius imasi saugoti radioaktyves atliekas, jo interesas yra padidinti tų atliekų kiekį. Tai yra verslo interesas. O mūsų tikslas yra sumažinti kiekį ir užtikrinti maksimalų saugumą. Rytoj mes pateiksime e, pakeitimą tuo klausimu. Antras klausimas. Nauji rinkos dalyviai neturėtų būti diskriminuojami. Bet kuris operatorius, kuris dalyvauja brandolinės energetikos generavime, turi turėti prieigą prie visų rinkos objektų. Ir dar vienas dalykas yra eksporto apribojimai. Dėl eksporto apribojimų gali atsirasti tam tikros monopolijos, o joms mes negalime pritarti. Pasauliniu mastu, netgi pastoliniu mastu trūksta brandolinio atliekų saugyklų. Todėl reikėtų stengtis, kad tokių naujų rinkos dalyvių atsirastų daugiau. O dėl importo pagal direktyvą suteikiama laisvė importuoti radioaktyves medžiagas į ES ir tai visuomenės akimis saugumo nedidina. Importą ir eksportą reikėtų vertinti kartu. Aš ir mano frakcija esame labiau linkę pritarti pranešėjai ir tarybai, o ne komisijos pasiūlymui. Jei pažiūrėtume į parlamento pranešimą, tai jo svarba nepaprastai didelė. Pranešimas turės būti patvirtintas iki ministrų tarybos posėdžio, kad padarytų kažkokį poveikį. Siūlau e, riboti kalbėjom laiką neilgiau kaip dvi minutės, kitaip nespėsime Ir dabar žodis kolegai Biutikofer, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesu tikras, ar man užteks dviejų minučių. Pone Butikofer, tiek tik noriu patikslinti. Aš leidau kalbėti ilgiau šešiliniams pranešėjams. Na, e, suprantu, kad norite ir turite daug ką pasakyti, tačiau prašau paisyti kalbėjimo laiko. Na, pabandysiu trumpiau. Pirmiausia, reikia atsisakyti bet kokių pagirimų laiko taupimo labui ir iškart perėti prie kritikos ir už tai, kad nebus pagirimo, būsite atsakingas jūs, ponė pirmininkė. Toliau e, Perėsiu prie mm, brandolinio atliekų apibriešties mūsų nuomonę. Numatyta apibrieštis pernelyg neapibriešta. Ilgą laiką buvo daug diskutuojama, ar galima e, tikėtis iš ateities techninių sprendimų kurių neaišku ar bus ar nebus, ar galima mm, kalbėti apie consider ar kažką kitą, dabar parašyta žodis envisage, numato, tačiau tai yra labai neaišku, jeigu turiu neblogą fantaziją, tai tikrai galiu daug gero įsivaizduoti apie ateities mokslinius atradimus. Ir tokiu būdu apeisiu brandolinių atliekų apibrėžti. Tas negerai. Nemanome, kad reiktų taikyti išimti urano kalną kasybos e, darbams. Atsiranda brandolinių atliekų, kasant retas iškasenas ar išsiskiria kažkokiu radioaktyvių radioaktyvi spinduliuotė Todėl čia apibrieštis taip pat pernelyg silpna. Duris, kurios atveriamos eksportui, čia įdomus dalygų, dalykai. Sakoma, kad jeigu mes e, čia apribosime importą, tai sukursime monopolį, tačiau numatę tokias spragas, kokios čia siūlomas, sukursime daug netikslumo. Yra rusiškai e, žinomas žodis majak, šviturys. Ir akivaizdu, kad e, susipažinę su šiuo terminu taps aišku, kokios, e, kokiegi pavojai slypi, jeigu mes eksportuosime brandolinės atliekas. Reikia užtikrinti, kad tas brandolinės atliekas, kurias mes čia patys sukūrime, turi būti ir saugomos, Europos Sąjungoje ir dar būtų geriau, kad toje pačioje valstybėje narėje, kur jos ir buvo panaudotos. Toliau komisaras Oettingeris e, savo darbo pradžioje pareiškė labai protingus principus dėl brandolinių atliekų tvarkymo. Gaila, kad mūsų komitetas nori jų atsisakyti. Ir trečioji pastaba, jau paskutinioji, ponė pirmininkė. Uh, kilo man problemų dėl grįžtamumo principo. Vokietijoje ASE atveju mes e, matome, koks svarbus yra grįžtamumo principas, tačiau negalima, kad būtų paliktos brandulinio kūro e, saugyklos e, tinkamai neįrengtos, prisidegiant grįžtamumo principu, tikrai negalima, kad to, tas būtų daroma, nes iš tokių nesaugių saugumo įrenginių at, iš, atgal ištraukti atlikas kainuoja labai brangiai ir labai daug. Nors kai kas mus džiugina, būtent, kad moka teršėjas, taip pat bran, dalinės atlikos sukurtos gynybos srityje yra įtraukiamos, tas labai gerai. Tačiau čia išdėstyti principai netitinka pono Oettingerio kriterijų. Jis sako, kad pagal mokslinius standartus reikia pasirinkti geriausius įmanomus kriterijus. Tas čia nepadaryta. Pone Henin. Merci, monsieur le président. Deux minutes. Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip dvi minutės turiu mes esame priversti svarstyti bendroje bendrijoje atliekų tvarkymo klausimą. Ir manoma, kad reikia jas svarstyti, kuo, kuo arčiau tos vietos, kur yra pagaminamos atliekos. Man atrodo, kad būtų visiškai normalu, jei mes stengtumėmės kuo mažiau sumažinti brandulinės atlikas. Uh, Be to, man atrodo, kad yra visiškai normalu, yra reikalauti, jog atliekų gamintojai prisimtų atsakomybę už jų tvarkymą. Ir todėl man nelabai yra aišku, kodėl Europos parlamentas ir Europos komisija elgesi taip, kaip, jos, kaip jie elgesi. Pažvelkite į Prancūziją, pavyzdžiui. Mūsų galva energijos gamyba yra o, uh, o, uh, viešojo, viešų gyrybių kūrimas. Ir mums reikia branduolinės energetikos tam, kad mes galėtume toliau vystyti savo ūkį. Ir uh, mums buvo jau kuris laikas teigiama, kad mums reikia dviejų atskirų bendrovių kurios gamintų elektros energiją. Ir kaip galima būtų užtikrinti, jog e, brandolinis energetikos e, našta šios bendrovės pasidalintų po lygiai. Aš manau, jog e, valstybės narės turėtų surasti protingus sprendimus, kurie atitiktų šiandienos poreikius bei galimus poreikius ateityje. Vyriausybės turi, turi rūpintis tuo, kaip galima būtų patenkinti energijos poreikius. Valstybėse narise be abejo reikia turėti e, pakankamai aiškiai išdėstytas stebėsinos normas. Labai dažnai girdime, kad e, Cheminės atlikos yra nugabenamos į vakarų Afriką, Afrikos šalis, pavyzdžiui, ir ten yra laidojamos. Taip yra dėl liberalizacijos. Taigi mes tiesiog norime atsikratyti nereikalingomis atliekomis ir visiškai mums nerūpi, kiek tai kainuoja. You, all, would... Ponas Vidal Kvadras, dėkoju. Pirmiausia, aš noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą ir už jos parinktą pranešimą. Iš tikrųjų, atsižvelgiant į tai, kas vyko Fukushimoje, reikia šiek tiek pakoreguoti mūsų planus. Tačiau visi suprantame, jog ši direktyva yra šiandien labai reikalinga. Europos parlamente egzistuoja įvairių nuomonių apie tai, kiek branduolinė energetika e, turėtų būti naudojama Europos Sąjungoje, kokie, Ir per praeitą plenarinę sesiją mes patvirtinome rezoliuciją dėl Fukushimos atominės elektrinės. Na, viena per kitaip, brandulinė energetika šiandien egzistuoja, gaminamos yra brandulinės atlikos ir turime e, kažkai, ka, kažkaip jas tvarkyti. Pranešime yra kalbama apie skaidrumą ir dalymas informaciją, e, apie būtinybę sukurti klasifikacijos schemas ir uh, apie tai, kad licencijų turėtojai turėtų pranešti reguliuotojui apie tai, kaip ketinama yra tvarkyti brandinės atlikas. Taip pat džiugiuosi, kad pranešėjai pripažįsta, jog labai svarbu yra tęsti mokslinius tyrimus šiuo, šioje srityje. Bei galvoti, kaip galima būtų pritaikyti uh, gražinimo principą. Aš pritariu tam, ką pranešėjai mano apie pagrindinius principus, kuriais turi būti pagrystas toks bendradarbiavimas. Gal su ponia Džordžin galima būtų aptarti tai, kiek įsamei mes turėtume išdėstyti šį klausimą ir šios reikalavimus teisės akte. Tačiau aš iš esmės pritariu, kad prie šios principus reikia apibriežti. Pone Žordan, yra dalykų, dėl kurių mes ir nesutarėme, dėl kurių mūsų nuomonė yra kitokia nei jūsų. Aš kalbu apie nuostatas dėl finansavimo, komisijos finansavimo. Atsiprašau, dėl eksploatacijos nutraukimo. Pinigų mes e, šiems reikalams turime. Ir e, tarybų dėrybos dėja žlugo. Komisijos pozicija yra atsargesnė ir nekiek e, ir tokia pat veiksminga. Ir manome, kad komisijos pasiūlymas yra įdomus šiuo klausimu. Bet bet kuriuo atveju dėkoju Jums už Jūsų darbą ir su malonumu klausysiuos diskusijos. Dėkuoju, panė pirmininkė. Me? Hmm? Yes, you. No. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pagirti Romaną už likščiol atliktą e, puikų darbą koncentruosiu savo pastabas į vieną klausimą. Norėčiau pareikšti nerimą susijusi su galimais sunkumais įgyvendinant ketvirto straipsnio trečią dalį. Tai yra reikalavimas laidoti įvairias radioaktyvų atlikų rūšis ES teritorijoje jei ieškosime sprendimų tik ES teritorijoje, tai susipančiosime savo rankas. Taip pat gali kilti įvairių teisinių, socialinių, ekonominių problemų. Sunku suprasti, kaip nustačius tokius griežtus ribojimus, neleidžiant laidoti atliekų trečiose šalise, mes apsaugotume ES interesus. Visų pirma, kiltų pavojus ilgalaikių sutarčių įgyvendinimui, kurias kai kurios valstybės narės yra sudariusios su trečiosiomis šalimis. Tas ilgalaikės sutartis yra patvirtinusi Euratomo agentūra. Antra, šis straipsnis praktiškai užkirstų kelią bet kokiems regioniniams ir globaliems sprendimams iškiltų pavojus dabartiniams regioniams ir globaliniams iniciatyvoms. Pavyzdžiui, paminėsiu globalinę grėsmės mažinimo iniciatyvą, kurioje dalyvauja ir ne ES šalys. Nustatydami tokį draudimą, mes izoliuotume ES nuo kaimininių šalių, nuo regioninių ir pasaulinių sprendimų. O turėtume pasirengti kaip tik Atvirkščiai turėtume skatinti tarptautinį bendrabiavimą, siekdami didesnio pasaulinio saugumo. Visi suvokiame, kad brandolinis saugumas tai pasaulinis klausimas, jam nėra valstybių sienų. Šis straipsnis ekonomiškai niekaip nepagrystas. Mažos valstybės, kurios vykdo brandolinės programas, finansinė našta statant atliekų saugyklas būtų didžiulė, atitiktų ko ne atominės elektrinės statymo kaštus. Šis straipsnis stabdys brandolinės energetikos plėtojimą ES. Ar būtent to siekiame šią direktyvą? šis draudimo principas turėtų būti labai atsakingai svarstamas iš naujo. Ačiū. Kolegė Belet. Very clear, Vladimir, very clear. Can you please the micro, Mr. Ulrich? Thanks, uh, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu dvi minutės, kaip jūs sakėte. Aš apsiribosiu komentarai dėl dviejų straipsnių trečias ir dešimtas. Pirmiausia, trečias apibrieštis. Pone Jordan sako, kad laidojimas yra saugojimas nustatyta tvarka ir tai gali sukelti tam tikrų supratimo problemų, nes e, gali sukelti įspūdį, kad kiekviena laidoju, kiekvienas laidojimo renginys turi būti požeminės ir galutinis. Tačiau taip iš tikrųjų nėra ir jeigu toks būtų įpareigojimas, tai tikrai vargiai padėtų užtikrinti laidojimo didesnę ir geresnę saugą. Todėl reiktų kažkaip pabandyti keisti šią apibrėžtį. Toliau dešimtasis straipsnis ir dėl jo pateikti pakeitimai, e, pranešėjos pateikti pakeitimai kalbama apie išlaidas, būtent tas lėšas, kurios turi numatyti valstybės narės išlaidoms padengti. Norėčiau priminti sąnaudą susijusią su priežiūra, eksploatavimu. Iš ties būtų protinga saugojimo įrenginiui paviršiuje to Eh, reikalauti. Tačiau giluminė geologinės eh, saugyklos eh, yra kitokia situacija, bent jau taip specialistai mane informavo, nes uždarų laidojimo renginių mm, sauga ir kad tas saugomo renginys yra uždaras, E, negali būti grindžiamas nuolatinės priežiūros ir kontrolės principų. Gal čia galėtumėte teikti keletą paaiškinimų ir, ponė pirmininkė, jeigu neprieštarausite, paskutinė pastaba dėl finansų ir finansinių išlaidų ir sąnaudų. Finansai reiškia, kad brandolinio draudimo principas turi būti apimtas ar šis brandolinis e, draudimas, jeigu galima e, tokį draudimą tai pavadinti, yra įtrauktas į jūsų e, siūlomas formuluotės ar ne. Pirmininkas dar liko apie 15 minučių, tuomet prie mūsų prisijungs komisarė ir dar norėčiau suteikti žodį tarybai, komisijai ir pranešėjai. Tikrai būčiau dėkingas, kad kalbėtojai neviršėtų kalbėjimo laiko. Ir ponas Faros dabar. Komisijai atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Nepaisant to, kad kalbėjimo laikas labai trumpas, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimo projektą norėčiau pakomentuoti keletą minėtų punktų. Pirmiausia, tai yra grįžtamumo principas. Mūsų pasiūlyme mes grįžtamumo principą neatmetėme, mes palikome šį principą atviro, tačiau tikrai nenustatome privalomą tvarką, kad grįžtamo principas turi būti įtvirtintas, jeigu egzistuoja tam tikri kriterijai. Manyčiau, kad ateityje jei valstybė narė, norėdama įrengti galutinę, laid, galutinę laidomo įrenginį, pati nustatys grįžtamumo principus, atsižvelgdamai savo situaciją, mes netmetame šio principą, mes leidžiame valstybėms narims pačioms jį apibriežti finansai. Ponas Vidal Kvadras savo pasisakymę labai aiškiai nurodė, koks jautrus yra šis klausimas. Kokį čia nori komisija? Norėtumėme užtikrinti, kad būtų lėšų tuomet, kai jų reikia statyti galutiniam laidojimo įrenginiui. Ir jau išeidami už to pasiūlymo ribų esame šitą pasiekę, yra šeštųjų metų rekomendacijos, kurios yra, paprast, kurios yra dažniausia ta, taikomos. Aišku, parlamentas gali nustatyti papildomus e, reikalavimus, tačiau savo pasisakymu norėčiau pabrėžti, kad svarbiausia yra turėti pinigų. Nėra reikalo e, sukurti procedūrą, kaip šie e, pinigai turėtų būti paskirti. Svaru pinigų turėti. Paskutinis aspektas - brandolinės atliekos. E, apibriešties problema. Reikia atskirti brandolinės atliekas nuo medžiagų, kurios gali būti dar kartą naudojamos. Ponas komisaras nekarta yra pasisakęs, kad saugą įmanoma ištikrinti tik tuo met, jei, jei jis galės daryti įtaką laidojimo įrenginiams o komisija tokią įtaką galės daryti tik tuomet, jei renginiai bus bendrijos teritorijoje. Būtent ir dėl to pasirinktas toks principas, kad e, ES sukurtos atliekos turėtų ir likti bendrijos teritorijoje. Komisaras nekarta pažymėjo, jog taryboje šio klausimu vyksta aršios diskusijos – Taip pat žinome, kad bus pateiktas kompromisas. Mes tą būsimą kompromisą labai atidžiai išnagrinėsime. Tačiau šiuo metu yra principinė politinė pozicija. Jeigu mes norime saugių saugojimo įrenginių, reikia e, daryti jų statybai įtaką, o daugelį trečiųjų valstybių tokio įrenginių statybai mes jokios įtakos daryti negalėsime. Dėl kitų klausimų, aišku, nacionalinės programas mes išnagrinėsime, be abejo, saugos vertinimo ataskaita turi būti kaip įmanoma išsamesnė ir tik tuomet bus galima galvoti apie licencijos išdavimą, tačiau yra vienas nesusipratimas. Būtent e, galutinio saugojimo įrenginio apibrieštis final storage angliškai jau yra nesu terminas keliantis prieštaravimus tarp ekspertų, o e, disposal angliškai jau savyje yra galutinis laidojimas. Šis žodis apima e, mintį, kad tai yra galutinis laidojimas. O storage saugykla dažniausiai yra laikina. E, ko aš norėčiau dar paprašyti e, garbingojų parlamento narių. E, Laikina saugykla e, yra tas dalykas, ko turėtumėme vengti po Fukushimos pamokų. Laikinos saugyklos negali būti ilgalaikis ir tvarus sprendimas. Laikina saugykla reiškia saugykla be apsauginio skydo, apsauginio gaupto, O to turime išvengti, jeigu norime saugą sustiprinti ateityje. Aš žinau, ponė pirmininkė, kad laikas jūs nepaprastai spaudžia, todėl norėčiau baigti savo pasisakymą, pakomentavęs tik esminius aspektus. Pirmininkas, ačiū už komentarus. Norėčiau e, dabar Laslo Kovai, e, pirmininkaujančios tarybos, pamokos valstybės atstovai, prašom. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen a mai rendezvényen. Dėkuoju, pirmininkė, man yra labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pastabas ir už tai, kad jis savo pastabas mums pateikė dar prieš šį posėdį. Pranešėjos pastabos labai yra gerai suformuluotos gerai apgalvotos ir aš džiugiuosi, kad man yra teko dalyvauti ir darbo grupėje, kurioje buvo svarstamas šis klausimas e, posėdėje. Praeitą savaitę penktadienį mes dar kartą kalbėjome apie grįžtamumo principą bei apie mokslinį tyrimų ir taikomosios veiklos svarbą. Taigi jūs manote, matote, kad mūsų institucijos žengia kojon ir kojo kojon. Vengrija savo pirmininkavimo metu skiria ypatingą dėmesį brandolinių objektų saugai. Manome, kad taip pat labai svarbiai yra ir panaudoto kūro bei brandolinių atliekų saugos direktyva. Ir mes norime, kad būtų kuo skubiau parengtas visoms valstybėms narėms priimtinas tekstas, kuriam vis, visus valstybės narės galėtų pritarti eksporto ribojimai. Tai yra sritis, kur mums dar reikia kai ką patobulinti tam, kad galėtume pasiekti kompromisą. Keli kalbėtojai minėjo įvykius brandulinėje jėgainėje Japonijoje ir tai, kaip mes galėtume pasimokyti iš Japonijos patirties. Mes visiškai pritarėme vadovo tarybos išvadoms paskelbtoms kovo 25 dieną, kuriuose yra pasakyta, kad mes turime pasirengti galimoms, galimiems panašiems įveikiams Europos Sąjungoje. Taigi dabar mes galime visi imtis e, veiksmų. 2009 metais buvo patvirtinta branduolinės saugos direktyva. Tuomet ji buvo traktuojama kaip pagrindų, kaip direktyva, kaip bazinė direktyva. Pagal šią direktyvą buvo nustatyti e, referenciniai rodikliai visose valstybėse narėse. Taigi mes turime siekti, kad ši pagrindų direktyva būtų tinkamai gyvendinta visose valstybėse narėse, kuo skubiau, bei siekti, kad būtų taikomos nustatytos referencijos normos. Dėkuoju. Ačiū. Dabar diskusijos užbaigs pranešėjai Jordan Sisli. Prašom. Ačiū. Dėkui visiems kolegoms už pasisakymus, ačiū komisijai, ačiū pirmininkaujančiai valstybei. Tikrai e, labai susidomėjus išklausiau pasisakymus bei e, konstatuočiau, kad daugeliu klausimų mes pasieksime kompromisą, tačiau kai kuriais klausimais nuomonės stipriai išsiskiria ir bus sunku tikėtis kompromiso. Tačiau uh, tikiuosi, jog galėsime vis dėlto bandyti, kaip įmanoma labiau, suderinti e, bendrą poziciją. Aišku, kai kurias apibriešlis teks permastyti, lieka atvirų klausimų, juos teks išspręsti. Visos pastabos norinčios didesnės ir geresnės saugos e, turėtų būti sutinkamas labai rimtai, aš tą ir darysiu. Buvo kalbama ir apie bendrą rinką, kuri turi funkcionuoti. Kolegos atkreipė dėmesį, kad parlamentas turi parengti tokius sprendimus, kurie būtų primtini kitoms institucijoms, kad EP būtų vertinamas rimtai. Aš tikrai atsižvelgsiu į šias rekomendacijas. Ponas Belet manęs e, paklausė, kaip aš supratau terminą eksploatacija. Visos direktyvoje naudojamos saugojimo vietos ar įrenginiai nebus e, iš karto pripildytos ir po to užanspauduotos ir pamirštos. Ne, jos bus užpildomos per tam tikrą laiką, būtent tą aš turėjau omenyje. Be abejo, aš čia nepamiršau priežiūros ir stebėsenos. Tai eksploatacijos dalis. Kitas klausimas - finansavimo užtikrinimas bei jūsų minėtas brandolinis draudimas Be abejo, reikia aiškiai atskirti e, skirtingas direktyvas. Jeigu teisingai suprantu, šis klausimas e, labiau patenka į brandolinės saugos direktyvos taikymo sritį. Finansavimas ir jam keliami reikalavimai pranešime einama toliau negu siūlė komisija. Aš e, suprantu, kad taryba nepritars mūsų pasiūlymams. Aš e, be abejo susipažinau su tuo, kas buvo diskutuojama antraisiais ir trečiaisiais metais. Žinau, dėl kokių priežasčių tuo met direktyva nebuvo patvirtinta, būtent dėl to, kad buvo pernelyg išsamus e, reikalavimai dėl finansavimo. Turime būti realistais. Svarbiausia, jog galų gale finansavimas būtų užtikrintas, kad pinigų būtų tuomet, kai jų reikia. Be abejo, reikia užtikrinti ir visuomenės e, apsaugą ir sus, atsakyti jo susirūpinimą, kad saugoma renginiai būtų kažkaip stebimi. Uh, Tačiau kalbant apie finansavimą, manau, mes rasime bendrą kalbą. Eksporto klausimas. Čia išsakyta nemažai pastabų. Esu atvira, pasirengusi diskutuoti toliau, ieškoti kompromiso. Nemanau, kad šį skyrį reiktų paprasčiausiai uždaryti, pavyzdys iš Slovenijos, pas, mes irgi turime brandolinę jėgą gainė, kuri, kurios pusė priklauso mums, kita pusė Kroatijai. Kroatija kol kas nėra ES valstybė narė. Ir mes turime dvišalį susitarimą, pagal kurį Kroatija pusę brandolinių atliekų turi sutvarkyti, o pagal naująją direktyvą mes negalėsime leisti Kroatijai to padaryti. Tikiuosi, jog mm, mes rasime bendrą kalbą ir parengsime bendrą poziciją. Pirmininkas, ačiū. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Norėčiau priminti, kad pasikeitė terminai. Balandžio 12-12 valandų pakeitimo pateikimo terminas. Vertėjai raštu buvo pateikę prašymą šiek tiek skirti daugiau laiko, kad būtų galima baigti visus vertimus. Gegužės 5 dar kartą diskutuosime šiuo klausimu, o gegužės 26 balsuosime mūsų komitete plenarinė sesija birželio e, vidurys. Taigi baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. Tai reiškia, kad galime laiku, beveik laiku perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, nagrinėjimo. Taigi mes e, buvome, mes dirbome labai tiksliai, tačiau komisa, narės dar nėra, gal reiktų padaryti poros minučių pertraukėlę, kad komisarė spėtų prie mūsų prisijungti, nes nėra prasmės nagrinėti kitą darbo tvarkės klausimą. Mėly kolegos, reikia tęstis, tęsti e, darbą ir norėčiau pasidžiaugti, kad komisijos vicepirmininkė ponė Krus prie mūsų prisijungė. Tikrai džiaugiuosi. Džiaugčiausi tuo, kad jeigu klausytumėte to, ką sakau, taigi sveikinu ponę Krus atvykus pas mus, iškart suteiksiu jai galimybę tarti įžanginį žodį, pristatyti komisijos poziciją, po to galėsime apibendrinti, laiko turime iki 5, 17 valandos, prašom ponė Krius, žodis jums. Um, highly, um, Ačiū pirmininkė. Man didžiulis malonumas pasinaudoti šią progą, gauti peno mintims iš šios diskusijos. Netrukus aš Jums papasakosiu apie komisijos atliktus ir planuojamus darbus. Kokia kelionė, jei galėčiau tai pasakyti, mūsų laukia ateityje. Manau, kad galima konstatuoti, kad dialogas vyksta atvirai, jis vyksta nuolat. Gavę įgaliojimus mes pirmiausia konsultavomės, o po to nuo rugsėjo perėjome prie konkrečių veiksmų. Pirmiausia, patvirtinome plačiajuošio interneto paketą. Jis apima plačiajuošio interneto komunikatą ir pasiūlymą dėl pirmosios radijos spektro politikos programos ir rekomendacijos dėl naujos kartos prieigos. Be jokios abejonės, aš laikau jūsų įtre komiteto darbą labai svarbiu. Aš nepagirti noriu, bet tiesiog pripažįstu, koks svarbus jūsų darbas. Jis glaudžiai susijęs su mano atsakomybės klausimais. Pavyzdžiui, jūsų pranešimas įtrė komitete dėl plačiojo šio interneto buvo labai aktualus. Aš noriu padėkoti pranešėjai, poniai Cavela ir įtrė nariams už jūsų paramą, siekiant, kad visi europiečiai būtų prijungti prie plačiojo šio interneto, kad Europa būtų suskaitmenta. Dėl radio spektro politikos programos. Manau, kad visi sutarėme, jog spektrą reikėtų išnaudoti, dažnių spektrą reikia išnaudoti veiksmingai. Reikia rasti būdų, kaip išsaugoti radio spektro įvairų panaudojimą ir taip pat pasinaudoti belaidžių duomenų srautu. Kai kalbame apie duomenis, tai lūkesčiai yra milžiniški. Kas tris mėnesius pateikiama naujų duomenų, naujų prognozių. Visa tai yra įspūdinga, milžiniški kiekiai. Mes turime rasti praktinių kompromisinių sprendimų tarp tarybos, parlamento ir komisijos, o tai nėra paprasta. Laikas ne mūsų pusėje pasaulis lekia į priekį milžiniškų greičių ir Europos nelaukia. Ir tai reikėtų pabrėžti, tą laiko aspektą. Žinau, kad rytoj šis komitetas balsuos dėl labai svarbaus etapo šiame procese. Ir aš, manau, galiu pasikliauti jumis, kad jūsų taryba gerai dirbsite, patvirtinam dokumentą antrojų svarstymų galite būti tikri, kad mes, tai yra komisija, klausosi Europos parlamento nuomonės. Čia pasirinkimo nėra, tai yra pasirinkimo to plačiojosio intereso ir transliacijų. Skaitmininė, skaitmininis amžius reiškia, kad mes turime abu du dalykus įgyvendinti. Ir turime tai įgyvendinti atvirai. Toliau, internetinis saugumas. Žinau, kad jis jums rūpi tiek pat, kiek ir komisijai. Neseniai Europos institucijos patyrė kibernetinės atakas. Ir tai tik tai dar sėki rodė, kad mums reikia CERT kompiuterių greitojo reagavimo komandos Europos institucijoms. Aš esu dėkingas ponui Marijos Sefkovič taip pat visoms Europos institucijoms ir parlamentui už konstruktyvų darbą. Mes sutarėme nuo birželio pirmosios įsteigti parengiamąją CERT grupę, kurią sudarys įvairių ES institucijų atstovai. Tai yra istorinis sprendimas. Kai paaiškini kokiam nors pašaliečiui tokį sprendimą, tai jisai sako taip, be jokios abejonės. Tokios grupės reikia. CERT įvairių institucijų atstovų grupė turi pradėti veikti 2012 metais. Ir man malonu, kad Europos parlamentas skiria kibernetinio saugumo ekspertui, ekspertą, kuris dalyvauja tome darbe. Toliau, ENISA. Čia mums reikia daugiau padirbėti. Europos informacijos saugumo tinklo agentūra. E, priimtas tam tikras reglamentas, tikiuosi, kad jis bus patvirtintas gegužės mėnesį taryboje. Reikia imtis greitų veiksmų. Mes turime užbaigti teisės aktų procedūrą dėl pasiūlymo, dėl ENISA modernizavimo. Aš optimistiškai nusiteikusi dėl diskusijų su parlamentu. Pirmasis svarstymas įvyks šių metų lapkritį. Toliau komunikatas dėl kritinės infrastruktūros, informacijos infrastruktūros apsaugos, CIP. Komunikatas bus pristatytas Vengrijoje šią savaitę vyks ministrų konferencija. Konferencija suteiks svarbų postumį pasauliniam ir europiniam koordinavimui Manau, nė nereikia aiškinti, kad kibernetinis saugumas yra pasaulinis klausimas. Tai tikrai nėra lokali ES problema. Mes dalyvaujame ES ir JAF darbo grupėje dėl kibernetinio saugumo ir kibernetinio nusikaltinamumo, kuri buvo įsteigta 2010 metais. Mes vykdysime principus, dėl kurių buvo susitarta tarptautinėme forme Nairobija. Bendras tikslas turėtų būti nuosekli strategija dėl kibernetinio saugumo. Ji turėtų apimti visus. Tai yra valstybės narės, privatų sektorių, pilietinę visuomenę ir europinės institucijas. Svarbu didinti naudotojų ir pardavėjų pasitikėjimą internete. Tik taip mes sukursime internetinės rinkas. Ir tai jau ne vien mano atsakomybės rytis. Čia man reikia bendrabiauti su komisijos vicepirmininkė Reding dėl domenų apsaugos. Aš taip pat šiuo metu rengiu sprendimą dėl pranešimo apie domenų pažydimus. Tikėkime, kad e-privatumo direktyva įsigalios gegužės mėnesį. Taip pat reikia aptarti savireguliacijos priemonės. Mes atlikome du konsultavimus į raundus ir šiais metais nuspręsime, ar reikia griežtesnių priemonių. Aš tikrai nebijau imtis griežtų priemonių, jei jų prireiks. 2010 metais aš taip pat paremiau diskusijas su pilietinė visuomenė ir suinteresuotomis šalimis, komisija pradėjo plačias konsultacijas dėl visuotinių paslaugų, tinklo neutralumo ir roamingo. Aš esu dėkingas Jums, pirmininkė, už vertingą Jūsų indėlį į parlamento ir komisijos konferenciją dėl tinklo neutralumo. Greitai mes paskelbsime komunikatą kurio tikslas yra patvirtinti, jog internetas turėtų būti atviras, turėtų būti skatinamos inovacijos. Roamingas. Birželio 30 dieną mes pateiksime tam tikrus pasiūlymus. Berek tarnyba yra labai svarbi, siekiant nuoseklesnio ir skaidresnio reglamentavimo tarp valstybių narių. Toliau pereisiu prie perkelimo į nacionalinę teisę klausimo. Mano tarnybos stebi, kaip telekomo e, teisės aktai yra perkeliami į nacionalinę teisės teisę. Gegužės 26 dieną yra galutinis terminas ir mes pradėsime pažinimo procedūrą, jeigu to prireiks, jeigu nebus perkelta į nacionalinę teisės, teisę tie teisės aktai. Toliau moksliniai tyrimai. Praeitais metais rugsėjį Briuselėje vyko IKT konferencija. Aš paskelbiau, kad bus vykdomi pirkimai, 780 milijonų eurų vertės pirkimai. O 2011 metais numatyta 1,2 milijardo eurų. Taigi, beje, čia ne tik pinigų klausimas. Tačiau, aišku, lengviau iniciatyvas įgyveninti, kai yra pakankamai finansavimo. Finansavimas bus skiriamas mokslinio tyrimų centrams, universitetams, pramoniai. IKT tai priemonė suteikianti naudą visai visuomeniai. Pavyzdžiui, galima paminėti tokius dalykus kaip prieiga prie interneto, aktyvus ir sveikas senėjimas, Pirmasis renginys buvo surinktas lapkričio mėnesį parlamente. Buvo pristatyta vadinamoji prieinama skaitmininė televizija, kuri leidžia neįgaliems asmenims pilnai pasinaudoti skaitmininę televiziją. Kartu su Džonu Dalį mes pradėjome pirmąjį, pirmąją Europinę inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo. Siekis yra iki 2020 metų sudaryti sąlygas piliečiams ilgiau gyventi, nepriklausomai gyventi, išsaugant gerą sveikatą. Partnerysė padės mums užtikrinti, kad nauja sveikatos paslaugų karta bus prieinama visiems ES piliečiams. Taip pat gruodžio mėnesį mes patvirtinome E vyriausybės veiksmų planą, siekiant sudaryti piliečiams ir verslui galimybę naudotis bendra rinka. Mes esame pasiryžę skatinti E vyriausybės paslaugas, E viešuosius pirkimus, E identifikavimą, e, tarpusavę sąveiką, Taip pat mes turime pradėti renkti bendroje, bendrosios veiksmų programos numeris 7 pakaitalą, tai yra bendrą strateginę programą. Daugelį šių klausimų bus aptarta skaitmeninės darbo tvarkės asamblėje, kuri vyks Briuselėje birželio 16-17 dienomis. Manau, kad daugelis jūsų dalyvaus tame renginyje. Nemažai parlamentarų jau aktyviai dalyvauja tame darbe, darbe. Ir kviečiu jūs prisijungti prie tos konferencijos. Dabar aptarsiu struktūruotas diskusijas ir veiksmus numatomus 2012 metais. 2010 metų birželio mėnesį Europos parlamentas paprašė komisijos įvertinti daiktų interneto politiką. Europos parlamentas taip nustatė tempą, darbų tempą šioje srityje. Daiktų internetas turėtų užtikrinti veikiančią rinką, taip pat užtikrinti piliečių duomenų ir privatumo apsaugą. Mes taip pat svarstome, kaip pasiūlyti konkrečias IKT rinkos priemonės dėl internetinio identifikavimo, autentikavimo ir e-parašų. Man malonu pranešti, kad tai yra vienas iš prioritetų, nes taip mes galime piliečiams įrodyti, kad bendra elektroninė rinka, skaitmininė rinka yra prasminga ir naudinga piliečiui. Aš nuoširdžiai tikiu, kad pasirinkus tokį prioritetą ir mano kolega ponas Barnie paseks tuo pavyzdžiu ir skirs ypatingą dėmesį intelektinės nusivybės teisėms, kad mes sugebėsime įveikti tam tikrą įtarumą, kuris dabar jaučiamas iš piliečių pusės. Mes taip pat stengiamės e, tobulinti atvirus duomenis. Čia paminėčiau tris veiksmus. 2003 metų direktyvos peržiūra 2012 metais. Antra, sukurti vieną bendrą duomenų platformą Europos lygmenių ir viešosioms institucijoms. Ir trečia, skatinti konkurenciją kuriant naujas programas, panaudojant duomenys iš viešojo sektoriaus. Pavyzdžiui, Eurostato duomenų panaudojimas ir mes šiuo metu remiame tokią konkurenciją. Komisija taip pat aiškinasi, kokios, kokia nauda gali būti gauta iš bendrų sąsajų taip pat e, kaip galima bendrai panaudoti pacientų duomenis, kaip galima būti, būtų keistis duomenimis elektroniškai tarp valstybių narių. Tai turėtų padėti netgi išsaugoti daugelio europiečių gyvybės. Galima daug pavyzdžių pasitelkti, aš paminėsiu tik tai vieną. Mes siūlome 2012 metais įgyveninti Europos kompiuterių telkinių strategiją. Ateinančiomis savaitėmis mes pradėsime konsultacijas dėl šio klausimo. Štai toks yra mūsų iniciatyvų sąrašas, o dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, tai būtų tarsi penas man mintims. Ačiū, ponė komisarė. 11 kolegų prašė žodžio, kadangi jūs visi esate pratingi žmonės, Nepamiršite, kad egzistuoja laikrodis, tai reiškia klausti trumpai, formuluoti aiškiai ir greitai. O pirmoji, ponė Del Castillo, prašom. Ačiū. Pirmoji, kuri turėsiu parodyti, kad iš ties esu protinga ir nepamiršiu, yra laikrodis. Na, pirmiausia, ponė komisarė, noriu Jums palinkėti ko didžiausios sėkmės, nes Jūsų pažadai laikytis numatyto tvarkaraščio ir žodžiai apie tai, per kiek yra įgyvendinami tam tikri projektai, kada jie turi būti ir yra pradėti, yra pasiekti. Taigi sveikinu su to, kad laikotės duotų pažadų. Kalbame apie teisėkuros ir neteisėkuros priemonės, kurios jūs įvardinote. Ypač svarbus klausimas yra radio dažnių spektras. Komisija čia atliko savo darbą ir komitetas taip pat. Prie jūsų išdėstytų minčių norėčiau štai ką pridurti. Pagal temas vienas iš svarbesnių klausimų yra e, vadinamas cloud computing arba debesies architektūra. Tai labai svarbi tema, kuri tampa vis aktualesnė, tai ypač susijęs su saugumo užtikrinimu. Akivaizdu, kad šiam klausimui ateinančiais metais skirsime vis didesnį dėmesį. Transatlantinis dialogas, bendradarbiavimas su JAV čia vaidina ypatingą vaidmenį. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į išmaniuosius tinklus. Tai horizontalus klausimas susijęs tiek su energetika, tiek su perdavimo tinklų kūrimu, tiek su interneto plėtra. Ši tema, manyčiau, ateityje vis taps aktualesnė ir, manau, jai reiktų skirti vis didesnį dėmesį. O galiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į Europos skaitmeninės rinkos svarbą. Pone komisarė čia įvardino daug svarbių aspektų, kaip kad elektroninis parašas. Tačiau ši tema niekur neišnyks. Ir aišku, čia jūsų įgaliojimai kertasi su komisaro atsakingo už bendrąją rinką įgaliojimus. Tačiau jeigu mes norime sukurti skaitmeninę visuomenę, turime pasinaudoti bendrąją skaitmeninę rinką. Uh, Jūs taip pat paminėjote tą skaitmeninę asamblėją, kuri netrukus įvyks, ir internetinis valdymo forumas. O generalinis direktoratas atsakingas už skaitmeninę darbo tvarkę čia e, dirba, tačiau manyčiau turėtų pasispausti. Pone Nibler, dabar žodis Prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote pas mus padiskutuoti. Taip pat ačiū, kad taip plačiai pristatėte, kągi jūs e, veikiate savo kompetencijos ribose. Šie svarbus klausimai aktualūs mums visiems. Akivaizdu, kad Toliau labai aktyviai diskutuosime. Norėčiau atkreipti dėmesį keletą aspektų. Telekomo klausimo sprendimą jūs labai atidžiai sekate. Noriu labai atvirai jūsų paklausti. Visi sutarėme, kad turime užtikrinti e, plačiai juosčio interneto prieigą kiekvienam europiečiui, kad jis e, galėtų e, laisvai jaustis naujosiuose skaitmeniniuose namuose. Ar jūs tenkina perlačiuoščio interneto plėtra Europoje, ar reikia kažkokių papildomų paskatų investicijoms, specialių lengve, lengvatų, kaip jūs e, bendradarbiaujate su kitais komisarais šiuo klausimu. Bendraudama su kolegomis Vokietijoje, susidarau įspūdį, kad plėtra šioje srityje nėra tokia sparti, kaip norėtųsi, jeigu Europa nori būti ir likti konkurencinga, reikia kiekvienam užtikrinti plačiai juostečio interneto prieigą. Taigi, e, kaip čia galima pasistumėti į priekį sparčiau. Antrasis klausimas susijęs su interneto plėtra. Komitete nekartą diskutavome apie įvairiausius šio klausimo aspektus. Jūs, ponia komisarė, palėtėte mm, tinklų neutralumo problemą. Jūs renkėte čia dokumentą Jūs praėjusiais metais vykdėte viešasias e, konsultacijas ir nusprendėte, kad dėl e, tinklų neutralumo užtikrimo jokių papildomų reguliavimo priemonių nereikia, tačiau ar nepasikeitė jūsų pozicija, ar nemanote, kad kažkoks reglamentavimo poreikis egzistuoja. Mane domina jūsų pozicija čia. Klausimų toliau. E, Roamingas mes turime Roaming 2 direktyvą, kuri šiuo metu galioja ir nugirdau, kad per vieną iš savo pasisakymų pareiškite iki 15 metų siekiate panaikinti skirtumus tarp judojo ryšioje vienoje gimtojoje valstybėje narėje ir užsienyje. Taigi, kad nebus skirtumų tarp skambučių viduje ir kitoje valstybėje narėje. Tai tikrai puikus siekis, tačiau mane domina, kaip jūs konkrečiai to sieksite, turite kažkokių pasiūlymų, ar jūs planuojate kažkokių įsikišimų į rinką po nustatytų terminų pabaigos. Aišku, daug klausimų, tačiau ir vienas klausimas, kuris yra mums įdomus ypatingai, tai cloud computing, debesies architektūra. Uh, kolegoms e, įdomus šis klausimas ir prisijungsiu prie kolegos dėl Kastilijo pasisakymo. Kolegos iš e, Libė komiteto su vieši Vašingtone, ten kalbės apie duomenų saugumą bei apie galimybę keistis saugiai duomenimis. Mane domina jūsų strategija šiuo klausimu. Dar kartą dėkoju, kad atvykote ir e, džiaugiuosi e, jūsų atsakymais ir būsimu dialogu. Ir dabar žodis ponas Van, Nitel, Van Nistelroj, tačiau prašau, neviršite dviejų minučių, kitaip mes beviltiškai atsiliksime nuo grafiko. Ačiū, ponė pirmininkė, pabandysiu atsižvelgti į jūsų prašymą. Mm, du aspektus norėčiau paliesti paklausti. Pirmiausia, ačiū, kad taip išsamei išdėstėte savo darbo tvarkę, labai aiški, konkreti ir puikiai įgyvendinama. E, tačiau vis dėlto yra keltas klausimų. ITRE komitete mes e, nuolat ir intensyviai galvojame apie ateities perspektyvas, apie mokslinių tyrimų indėlį kaip priemonė užtikrinti mūsų konkurencingumą. Tačiau ministrai taryboje čia laikosi kitokios pozicijos ir mums reiks suktis vien tik su bendrijos biudžetu. Toliau roamingo klausimas kai pažvelgsime į skaičius, pamatysime, kad nustatytos e, e, ribos 7 metais leido sumažinti išlaidas daugiau nei per pusę ir priartėjome prie jūsų tikslo, kad 15 e, metais nacionaliniai ir roamingo tarifai bus vienodi. Tačiau ar nenorime žengsti, žengti dar toliau? Ar negalvojama, atsižvelgti į tai, kad e, įmonių pelnas vis dar auga, net atsižvelgiant į nustatytą ribą, įmonės vis dar gauna pelną, ar nereiktų į tai atsižvelgti, galvojant apie ateities žingsnius. Pone Tikal dabar, prašau. Pane e, pirmininkė, Ką tik kalbėjo EPP, visais EPP frakcijos kolegos, aš pirmoji pasisakysiu socialistų frakcijos vardu. Aš norėčiau padėkoti komisijos nariai ir aš džiaugiuosi, kad jie dalyvauja mūsų posėdėje. Aš norėčiau Jums pateikti klausimą apie finansavimą. Tačiau jo šių ryšio finansavimas iki 2013 metų. Aš norėčiau sužinoti, kiek lėšų yra skirta šiam tikslui ir kokios priemonės yra numatytos tam, kad galima būtų gyvendinti elektroninių žinių programą. Kiek aš žinau, nacionalinių tokio pobūdžio programų dar nėra. Ir gal reikia kalbėti apie elektroninį raštingumą. Mes visi žinome, kad egzistuoja ne, nemažai įvairiausių projektų, tai egzistuoja net išties sąrašas, kuris buvo patvirtintas 2001 metais. Tačiau man atrodo, kad mes nieko nepadarėme tam, kad šie projektai būtų tinkamai įgyvendinti. beveik 50 e, procentų e, visų e, ryšio paslaugų, kurios vienai per susiję su elektroninėmis paslaugomis. Ir būtų puiku, jei būtų patobulinti teisės aktai susiję su skaitmeniniu parašu, kadangi galimybė patvirtinti tokių elektroninių parašų įvairius dokumentus yra labai reikalinga. Ypač tam, kad mes galėtume užbaigti e, vidaus rinkoje informacinės visuomenės srityje. Taigi man būtų įdomu sužinoti, kokie, kokius teisės aktus ketinama pateikti dėl elektroninio parašo. Ir mes manome, kad elektroninis parašas yra labai svarbus dalykas. Aš nekalbėsiu dabar apie debesies architektūrą, apie cloud computing, apie tai jau buvo paminėta, tačiau mes tikimės, kad komisija aktyviau renks teisės aktus susijusius su kibernetiniu saugumu. Muchas gracias, señor presidente. Señora Cruz, en nombre. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu aš norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią ponę Krūs. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą ir už tai, kad laikotės e, prisimtųsi pareigojimų. Bet o šiandien norėčiau pasinaudodama progą pasveikinti Jūs parodžius ryštą siekti užtikrinti prieigą prie skaitminių paslaugų visoms moteriams. Aš remiu šį jūsų norą šimtų procentų. Žinome, kad e, moteris e, labai aktyviai dalyvauja mūsų darbo rinkoje ir žinome, kad universitetuose didžioji dauguma studentų yra mer merginos. Tačiau, jei pažvelgsime į informacinių technologijų bendrovės, tai tenai surasime tik tai vieną kitą moterį. Taigi akivaizdu, jog kažkas, kažką darome neteisingai. Jūs taip pat kalbėjote ir apie skaitminį atotrukį tarp įvairių kartų ir apie tai, jog būtina gerinti lygių galimybių principą visiems. Aš pritariu. Ta, tam, ką pasakė kolegos. Aš, man taip pat bus įdomu išgirsti jūsų atsakymus, jų klausimus. Ir akivaizdu, kad jūs iki šių metų pabaigos turėsite pateikti savo pasiūlymą dėl aštuntosios pagrindų programos. Akivaizdu, juk informacinės ryšių technologijos e, technologijomis bus skirta nemažai dėmesio šioje programoje. Aš manau, kad mums labai svarbu yra, yra atsižvelgti į bendrą mokslinio tyrimų kontekstą bei į rinkos uh, pageidavimus. Ir ką Jūs, pavyzdžiui, manote, ar mes turėtume paremti informacinių ryšių technologijų rinką, ar turime daugiau dėmesio skirti žinioms ir įgūdžiams? Kaip Jums atrodo, kokia yra informacinių ryšio technologijų ateitis? Ir kokį vaidmenį vadins informacinių ir ryšių technologijų bendrovės ateityje. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už tai, kad jūs pas mus atvykote, dėkoju už tai, kad papasakote apie savo darbą. Mano klausimas yra susijęs, kaip ir kolegės, su pagrindų programa. Šiuo metu parlamentas pradeda darbą dėl busimosios mokslinio tyrimų pagrindų programos Be to buvo pradėtos viešusios konsultacijos, po to, kai buvo paskelbta žalioji knyga šiuo klausimu. Ir akivaizdu, kad mums reikėjo paprastesnės programos, kurioje būtų numatyto mažiau paprastesnių priemonių. Jūs jau minėjote, kad informacinės technologijos yra labai svarbios Ir akivaizdu, jog šioje srityje reikia e, atlikti daugiau mokslinių tyrimų. Ir man būtų įdomu sužinoti, ką Jūs manote apie e, šiuos rengimus dokumentus. Diskusijos tik prasidėjo. Ir kaip Jums atrodo, ar informacinėms ryšių technologijoms turi būti skirta ta pati vieta, kuri yra skirta uh, šiems technologijams e, septintojo pagrindų programoje, ar e, šių technologijų vaidmuo turi būti platesnis, atsižvelgiant į mūsų poreikius aplink, gyveninant aplinkosaugos, švietimo ir sveikatos e, politiką. Dėkuoju. Yeah. Panas Ciukalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai komisariai už tai, kad atvyko šiandien pas mus ir taip pat už tai, jog pristatė savo darbo tvarkę. Kibernetinis saugumas. Klausimas dėl šios temos. Šiuo metu bandoma vėl atidžiau įsigilinti į šį klausimą, kodėlgi ne, galima susijęti šio darbo su jau atliktais veiksmais, ar čia reikia verstis per galvą skubant. Gal reiktų bendrai traktuoti įvairius tarpusavę susijusius klausimus ir pasinaudoti esamų agentūrų paslaugomis. Pono Denčerį, prašau. Grazie, Presidente. Eh, ringrazio la. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijos nariai už jos įžangą ir iš karto pereisiu prie man rūpimo klausimo. Ponas Alnys Roj jau paminėjo Galilėjo svarbą, taigi apie tai nekalbėsiu. Antras klausimas, kurį norėčiau paklausti yra toks. E, prieiga prie o, optinio plokšto kabelių. Kai kuriuose valstybės narise galioja reglamentavimo, reglamentavimo struktūra, kuri neatsižvelgia į jūsų rekomendacijas ir dėl to kyla grėsmė e, tam, kad bus suderintos nacionalinės taisyklės. Mes norime, kad reglamentavimo normos būtų plėtojamos nuosekliai. 2009 metais buvo pradėta kalbėti apie tai, kad optinio plokšto kablių naudojimas padės mums sumažinti mobilių ryšių telefoninių skambučių įkainius. Tačiau dabar matome, kad šio tikslo nepasiekime. nepaisant to, kad tai būtų labai naudinga mūsų piliečiams. Ir egzistuoja tai didžiulis skirtumas tarp fiksuoto telefoninio ryšio paslaugų kainų ir mobiliojo e, ryšio įkainių. Ir ar jums netrodo, gerbiamoji e, komisarė, kad dėl to iškils iškraipimų mobiliojo ryšio rinkoje? juk turėtume perėti prie optinio pluošto kabelio. Ir ES turėtų pasinaudoti savo turimais, turimais galiojimais tam, kad įtikintų valstybės narės būtent taip elgtis. Senora komisarija. Dėkoju. Pirmininkė, gerbimiu bemoji komisarė. naujovėms skirtos partnerystės. Jos yra labai naudingos mūsų visuomeniai. Kai tik dalyvauju kokias nors posėdžiuose, visuomet suprantu, kad susiduriu su interesų konfliktu, kadangi man šis klausimas labai rūpi. Labai dažnai kalbame apie įvairiausius, e, įvairiausius, technolog, apie įvairiausius technologinius prietaisus, tačiau neaišku, kaip mūsų vartotojai galėtų jais pasinaudoti. Pavyzdžiui, man yra tekę kalbėti su vienos ligoninės darbuotojais, kurie norėtų dalyvauti e, magistro programoje skirtai slaugiams. Tačiau buvo visiškai nekyva, nesuprantama, kaip galima būtų gyveninti šią programą pasinaudojant e, naujovėms skirtomis partnerystėmis. Nee, ist nicht da. Frau Herzog ist dann die nächste. Thank you, Chairman. Pane Hercog, dėkuoju pirmininkė. Gerbėjai komisarė, labai malonu Jūs matyti čia, Jūs iš tikrųjų dirbat labai aktyviai ir Jūs rodote, kad moteris gali rūpintis skaitmininiais e, reikalais. Aš turiu kelis klausimas. Mes visi sutarėme, jog e, Vengrijai puikiai sekasi gyvendinti skaitmininį darbo tvarkę ir aš džiaugiuosi, kad jūs dalyvavote konferencijoje, kurioje buvo kalbama apie e, moterų vaidmenį skaitant, siekiant didesnės e, did, aktyviau naudojamų skaitmeninių technologijų. Aš norėčiau paklausti taip pat ir apie debesijos architektūrą. Mes visuomet galvojame tik tai apie turinį, tačiau aš manau, kad atėjo laikas pagalvoti ir apie uh, infrastruktūrą. Ką Jūs manote, kokios uh, infrastruktūros reikia europiečiams Europoje? kokios infrastruktūros reikia, kaip ją galima būtų plėtoti ir kaip ji turėtų atrodyti. Mano kitas klausimas yra susijęs štai su kuo. Gal jūs galėtumėt paaiškinti, kaip bus gyvendinamas skaitmininė darbo tvarkė? Arba konkrečiai, kaip bus, pavyzdžiui, naudojamas palidovinis ryšys siekiant užtikrinti skaitmenizaciją ir kaimo vietovėse, kur plačiai juos šis ryšys yra neprieinamas. Ir taip pat įdomu būtų sužinoti apie tai, vaidmė, ko, ko, kiek dėmesio bus skirta moteriams ir mažoms vidutinėms įmonėms įgyvendinant skaitmeninę darbo tvarkę. Ir paskutinis klausimas. Pastarąją savaitę buvo įvykdyti keli kibernetiniai išpoliai prieš e, Europos parlamentą. Ir man būtų įdomu, kaip jūs ketinate sureaguoti į tai. Ir atitinkamai pakoriguoti savo darbų planą. That, uh... Ačiū. Gerbiama komisarė, jūs minėjote, kad vienas iš planuojamų darbų yra parengti kibernetinio saugumo strategiją. Man tai atrodo pernelyg optimistinis siekis. Aš pats optimizmą praradau pastaraisiais metais, nes atrodo niekas nenorėjo prisimti atsakomybės už šitą svarbų klausimą ES. Galime pateikti tūkstančius kibernetinių atakų pavyzdžių. Jūs minėjote, kad numatote tokios strategijos parengimą. Labai aktualus būtų toks darbas, bet kas būtų atsakingas už tą sritį? Ar jūs pati, ar kažkas kitas? E, kibernetinis saugumas reikalautų labai didelio koordinavimo tarp skirtingų ES institucijų. Toliau, kompiuterių telkiniai. Būtų puiku, jeigu tokia strategija būtų parengta iki 2012 metų. Tačiau priemų strategiją reiktų keisti teisės aktus arba priimti naujus teisės aktus. E, tokios strategijos parengimas e, užtruktų bent jau porą metų. Ar nemanote, kad reikėtų imtis kitų priemonių paskatinti kompiuterių te telkinių kūrimasi, o ne vien strategijos? Pirmininkė, aš trumpai norėčiau kalbėti. Norėčiau išgirsti komisarės nuomonę apie tai, ar ES suspėjo su pasauliniu tempu su, ar, ar ji suspėja su pasaulinė konke, konferen, e, konkurencija. Atsiprašau. Ačiū, tikrai paprastas klausimas ir dabar komisarė, aišku, pabandys, kaip įmanoma, paprašiau atsakyti juos visus. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pradėsiu nuo paskutinio ponio Hakmark klausimo Manyčiau, jis yra pats sudėtingiausias. Pirma, kalbėsiu diplomatiškai, ne visuomet žinome, kada galime neskubėti, kada e, galėsime palaukti ir sukurti tai, ko norime Tačiau ta diplomatija ne visuomet suveikia, ne visuomet laiko turime. Suprantame, kad šiuo metu tolimieji rytai vystosi labai sparčiai, ne tik gamindami pažangia, pažangiausias prekes, skaitmeninės prekes, bet ir mm, kurdami e, mokslo ir mokymo programas. Kitaip sakant, ten parenkiama tūkstančiai specialistų ir inžinierių, kurie aktyviai dirbs šioje srityje. Šie skaičiai, jeigu lyginat juos su Europa, tai yra tas pats, kas lyginti dykumą su smiltele. Tolimieji rytai ne tik yra e, svarbus konkurentas, bet ir e, regionas sugobentis parengti daug specialistų, kurie dar sustiprins jų pozicijas. Be abejo, mums čia reikia kažką daryti, reikia kalbėti Būtent dėl to diskutuojame apie tai, kokia bus Europos ateitis. Tačiau mano nuomonė, negalime savo leisti gaišti, ieškant sprendimo dėl visiems primtinos e, strategijos. Konsensui siekti neturime laiko. Jeigu norime žaisti pagal savas taisyklės, tai privalome paskubėti. Aš čia pabandysiu vienu metu atsakyti iškart į keletą klausimų. Tikrai pritariu iškeltam klausimui dėl moterų vaidmens. Tikrai nei Europa, nei pasaulis negali leisti savo užmerkti akis prieš tokią gausybę talentingų žmonių. Tačiau jeigu mes pavėluosime, čia žinote apie ką aš kalbu, jeigu pradžia bus pernelyg vėlyva, tai nebus galima panaikinti kompetencijos trūkumų. Pritariu ponioms Madurel ir Herzog, reikia pradėti kaip įmanoma anksčiau. Būtent dėl to keletas moterų iš ICT pasaulio galvoja apie tai, kas po dešimties metų siekia skleisti informaciją, parengti tinkamą pagrindą ateities darbams. Tikrai negalima, kad sakoma, ne, tai ne man. Vis dėlto šie klausimai turi būti kiekvienam, nes jie yra artimi visai visuomeniai. Tačiau reikia pradėti e, lenkti medį, kol jis jaunas, dešimtmečiai ar dešimtmetės yra labai atviri viskam, visoms naujovėms. Iš ties mes turime įtraukti kiekvieną žmogų, kiekvieną pilietį, rengiant Europą ateities iššūkiams. Be abejo, būtent tai yra pati įdomiausia šio portfelio dalis. Mano kompetencijos rytis labai horizontali, susijusi su dalį komisarės Malstrom e, kompetencijos sritimi. O perimant prie kibernetinio saugumo, e, akivaizdu, kad jis rūpi visiems ir man. Ir reikia, kad europiečiai suprastų, apie ką mes čia kalbame. Tai neturi būti jiems kažkokia nesuprantama kalba. Jeigu mes norime kalbėti apie skaitmeninę Europą, akivaizdu, kad e, Kiekvienas jaunas orbėdis sakys, ar galite mums užtikrinti skaitmeninį saugumą, kitaip mm, be to saugumo mums nereikia tos jūsų skaitmeninės darbo tvarkės. Būtent čia mm, Malstrom atsakinga už kibernetinius nusikaltimus, kova su jais ir aš atsakinga už kibernetinį saugumą, bandome kaip įmanoma glaudžiau dirbti ir bendradarbiauti. Beje, šią savaitę vyks labai įdomus renginys. Ministrai susitiks Vengrijoje. Beje, e, prie jų kuriam laikui prisijungs iš, ir kolegos iš JAV, tai iš krašto apsaugos sekretoriato. Taigi e, stengsime kaip įmanoma solidžiau spręsti šios e, klausimus. Aišku, šimtaprocentinio saugumo užtikrinti neįmanoma, nes e, pats gyvenimas yra nesaugus. Tačiau mes turime siekti kaip įmanoma didžiausio saugumo. Iš ties e, praeitos savaitės ir savaičių įvykiai liudija, jog mes nesame nuo šalyje Mes esame kažkam labai įdomus taikiniai. Todėl saugumą ir saugą reikia stiprinti kaip tik įmanoma. Mes turime puikiai veikiančią Europinių institucijų apsaugos sistemą. Šefkovič ir aš sugebėjome susėsti kartu ir pradėti kalbėtis. Dėkui čia aišku prarandu iš paramą, kuris labai konstruktyviai e, leido mums surasti e, tas jungtis, apjungiančias e, įvairiausius atvirus klausimus. Na tikrai nėra, kad aš savo srityje esu tam tikra karalienė ir su nieko nesikalbėjau būt taip tikrai nėra, nes jeigu mes čia izoliuosime savo kompetencijos rytise, tai mūsų priešininkai tikrai juoksis už pilvų susijėmę iš mūsų visų. Tikrai mes turime dalintis kompetencijomis, turime e, e, aktyviai veikti, kaip dalis valstybių narių čia jau puikiai pasirodo, kitos e, šiek tiek atsilieka, Bet kuriuo atveju reikia keistis patirtimi ir čia mums tikrai Enisa labai stipriai padeda ir pirmaujančios valstybės narės taip pat labai padeda. SJAF kibernetinė saugumo darbo grupė puikiai e, dirba. Jos viena iš pirmininkų yra Cecilija ir manau ten pasieksime gerų rezultatų. Tikrai nereiktų e, švaistyti e, laiko ginčiams dėl to, kur kieno kompetencijos sritis yra. Reikia tokias diskusijas palikti ateičiai, kuomet turėsime laiko. Dabar jo nėra. Kitas klausimas yra Galilėjo. Jis nepatenka į mano kompetencijos sritį, mano kolega Antonijo uh, labai daug čia dirba, tačiau vieną pastabą norėčiau padaryti tokią asmeninio pobūdžio pastabą. Tokie naujo pobūdžio iššūkiai susiję su naujo biudžeto formavimais iš principo nėra priimtini. Reikia tinkamiau valdyti panašaus pobūdžio projektus. Negalima, kad jie būtų nagrinėjami tik, tiek iš, tik iš techninės pusės. O kadangi aš komisarė atsakinga už skaitmeninę e, darbų tvarkę, tai mokslinius tyrimus reikia paliesti, apie ką kalbėjo keletas iš jūsų. Čia mes puikiai bendradarbiavome su Mora, ji puikiai dirba. Supraskite mane teisingai, visi kolegos yra labai gerbiami ir mylimi, tačiau su kai kuriais nuomonės jis skiria daugiau, kai kuriais mažiau, va, su ja mes laikomės vieningos pozicijos. Ji mano, kad ICT mokslinio tyrimų strategija reikia žvelgti toje šviesoje, kaip ir aš manau ją. Ja Taigi iš to mūsų bendradarbiavimo gali išaukti labai daug e, gražių iniciatyvų. Toliau buvo užduotas klausimas. apie mokslinio tyrimų tam tikrus šuolius, kaip reikia rinktis tai mokslinio tyrimų aštuntajai programai, apie epos tikrai daug esate girdėję ir apie ką mes čia kalbame. Tiek pramonė, tiek moksliniai institutai, tiek visi, kuriems rūpi šių tyrimų rezultatai, kuriems rūpi, kad būtų iniciatyvos įgyvendintos, sako, kad reikia pasinaudoti EPOS galimybėmis. Visa tai turi būti susijęta su pono Hakmark klausimų, e, kaipgi mes čia sugebėsime užkurti Europos varikliuką ir e, paleisti jį visų greičių. Mes turime puikių mokslininkų, turime puikių novatoriškų pasiūlymų, iniciatyvų, Problema yra ne ta, kad e, čia kažko Europai trūksta, tikrai ne. Turime daug puikių institutų, e, mokslininkų ir e, Pone pirmininkė, tikrai galiu pasidžiaugti, kad keletas iškiliausių yra jūsų gimtinėje, tačiau jų pastangos yra bendros europietiškos pastangos. Taigi, atsižvelgiant į iškilusius iššūkius, būtina apjungti mūsų jėgas. Debesies architektūra arba cloud computing tikrai labai mm, uždegantis vaizduotę e, klausimas. Reikia debesies architektūrą kaip įmanoma greičiau įgyvendinti. Aš čia labai aktyviai dirbu. Neturėtumėme e, likti nuo šalyje ir žiūrėti, ką daro kiti, sėdėti ir galvoti. Investicija į debesis yra, debesų architektūra yra labai svarbi Europai, reikia šį principą įgyvendinti. Manyčiau, mes visi to turėtumėme siekti ir norėti. Dabar dauguma debesies architektūros ateina už Europos ribų, tačiau padėtis nebūtinai turi nesikeisti. Turime ieškoti pokyčių, jų siekti, artimiausių metų prasidės konsultacijų procedūra. Pažymėsiu, kad ši tema yra vienas iš mano prioritetų. Aišku, jūsų klausimai dar labiau pabrėžė šio klausimo svarbą. Jis pats savaime yra labai įdomus, tačiau jį reikia pradėti spręsti dabar, nelaukti ateities raumingo problema. Plačiai e, e, sutarėma, kad raumingo e, taisyklės, naujosios taisyklės apsaugo vartotoje nuo neteisingos kainodaros. Šiuo metu kaip tik baigime rinkti duomenis, kokie čia mes įtaką regime konkurencijai, kokią įtaką regime mažmeniniams kainos ir po jų galėsime galvoti apie ateities veiksmus. Negaliu užbėgti komisaro kolegijos sprendimui, tačiau aš kalb, manau, kad reiks vadovautis tam tikro mm, dviejopo požiūrio. Jis apimtų vartotojų apsaugą, turėtų būti stabilus ir apginti tuos, kuriems reikia pereinamojo laikotarpio ir didesnės apsaugos. Aš čia pabandysiu kiek išsamiau paaiškinti situaciją. Susitinku su telekomų operatoriais, mobiliojo ryšio operatoriais. Tuo pat e, metu yra domi sustikimai ir su e, turinio teikėjų įmonių vadovais, su suinteresuotomis pusėmis, net Steve Job dalyvavo mūsų skaitmeninėje konferencijoje, taip pat ir kalbame su gamintojais. Savo kreipimėse pažymėjau, kad kalbame apie visišką naujovę Ir ta naujovė turi pasireikšti per mūsų kūrybingumą. Jeigu mes Europoje sugebėsime e, pamatyti, kad jūs esate tinkami šiam darbui atlikti, tai aš tik tuo pasidžiaugsiu ir tikrai tinkamai e, bandysiu padėti jūsų darbams. Šiuo metu dirba keturios darbo grupės. Viena iš jų vadovauja Vokietijos telekomo e, vyriausiasis direktorius, kitam ponas Lėvi, trečiajai vienas iš gamintojų įmonių direktorius. Visi jie žada dirbti pasiraitojus rankoves ir kaip įmanoma greičiau pateikti pasiūlymus dėl naujovių. Taip pat mes čia galime tikėtis visiško uh, e, mąstymo perversmo, ar tai įmanoma. Jeigu tai yra įmanoma, aš nedelsdama imsiuosi veiksmų ir keisiu situaciją. Maničiau, kad šitama ir Europos strategija šioje srityje yra e, suinteresuotosios pusės prieš, pastatyti prieš jų, prieš juos legiančią atsakomybę ir jeigu jie nesinfekmų, tai tuomet čia jau jie turi suvokti, kokios bus bėdos elektroninis parašas, dvi rezoliucijas parlamento priimtos, aš e, aišku jas atsižvelgiu. Pirmiausia, reikia užtikrinti elektroninių paslaugų saugumą. Ir elektroniniai parašai turi būti tarpusavyje e, suderinami. Aš akivaizdu, jog pateiksiu pasiūlymą. Bendrosios e, skaitminės rinkos aktas E, mane ir mano tarnybą įpareigojo ieškoti sprendimų, nes šis klausimas yra nepaprastai svarbus, būtina, kad žmonės pasitikėtų bendrąją rinką ir mes to tikrai siekiame. Aš jau kalbėjau su Mišel Barnė ir sakiau, esu jūsų pusėje. Tačiau tai yra dvipusis eismas. Reikia jums priimti sprendimus ir aš savo ruoštų padarysiu, kas man priklauso intelektinė nusavybė. Taigi čia mes turime dirbti kitaip, e, sakant, čia vienas namuose vakarėlio nesurenksi. About, example, Europeana, are... Paminėkime, pavyzdžiui, Euro, Europeaną. Jums turbūt žinomas tas projektas. Turime suprasti, kad neišsprendė pagrindinės problemos, pavyzdžiui, neautorinių darbų problemos ir intelektinių, e, intelektinės nusavybės teisų problemos neišsprendė, susidursime su kitomis problemomis. Tai yra piratavimu. Toliau. Telekomo pasiūlymų paketas. Aš tikrai ryštingai pradėsiu pažydimo procedūrą jeigu nebus perkeltas teisės aktas į nacionalinę teisę. Roamingas. Apie tai pakalbėjome, apie debesų architektūrą pakalbėjome. Minėjau Liepos 13 renginį ir tai viskas. Mačiūn. Um und für die Zeit. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ačiū, ačiū ponia komisarė. Džiugu e, girdėti jūsų entuzijazmą, klausytis jūsų e, įdomiaus pasisakymo. Reikia skubėti prie kito darbų tvarkės klausimo. Septintųjų mokslinio tyrimų pagrindų programa. Und ich darf äh, zunächst das Wort an den Kollegen Udi geben. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Odi, kuris yra mūsų pranešėjas šio klausimu. Merci, monsieur. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėdamas apie šį pranešimą, galiu pasakyti, kad mes e, dabar turėtume svarstyti pakeitimus ir e, o rytoj balsuosime dėl jo. Noriu Jums priminti, jog Europos komisija pateikė pernelik vėlai savo komunikatais, buvo paskelbtas 2011 m. vasario mėnesį. Ir tam, kad parlamentas galėtų išreikšti savo nuomonę, o mes manome, kad tai būtų padaryti labai svarbu, buvo nuspręsta dirbti pagal labai įtemptą grafiką. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Georeng ir Susan Kefer mūsų sekretariato darbuotojams ir Elizabet taip pat mėgto dėkoju už jos pagalbą man. Trum, trumpai. Yra pateikta daugiau nei 300 pakeitimų ir mes šiuo metu siekiame suderinti e, šiuos pakeitimus, kad galima būtų pateikti kompromisinius pakeitimus. Mokslinio tyrimų e, teritorinės paskirstimas, vyrų moterų dalyvavimas, mažos vidutinės įmonės bei Europos 2020 strategijos tikslai bei naujovės. Mes taip pat bendarbiavome su šešėlinės pranešėjais ir aš jiems dėkoju. Nežinau, ar visi yra čia. Lena Eik, Viktorija Forma, Marisa Matijas. Mes parengėme 30 kompromisinių pakeitimų, kuriuos pasirašė 18 iš jų buvo priimtinos visoms frakcijoms ir keliams kitiems pritarė trys frakcijos. Ketvirtasis pakeitimas. Aš jau anksčiau minėjau, kad ne visuomet yra akivaizdu, ar kuriama europinė pridėtinė vertė. Ir todėl mes patikime kėdės pakeitimus, kuriuose kalbama apie supaprastinimą. Ir aš dėkoju Marija Kavaljo už jos darbą šiuo klausimu. Mes iš tikrųjų norime, jog realiai būtų supaprastinta dabartinė sistema, žiūrint į mūsų patirtį. Teritorinės paskirstimas pasiekime kompromisą, jo nebuvo lengva jį parengti. Siekima yra geriau suderinti struktūrinius fondus bei septintą e, pagrindų programą, norint pagerinti mokslinio tyrimų Europoje kokybę. Ir mes taip pat norime, kad visos valstybės narės dalyvautų moksliniuose tyrimuose, nes dabar taip nėra. Ir todėl mums reikia pagerinti mokslinio tyrimo infrastruktūrą. 17 e, kompromisas, jame kalbama apie moterų e, dalyvavimą. Aš taip pat parengiau e, pakeitimą dėl idėjų skyriaus ir kalbu apie tai, kad ES lygmenių mes turėtume finansuoti mokslinius tyrimus gynybos srityje. Mokslinio tyrimo gynybos e, srityje kainuoja labai daug. Ir šiuo metu žinome, kad lėšų turime vis mažiau ir todėl matom, manome, jog reikėtų apjungti turimas e, lėšas. Pavyzdžiui, mano šali, šalis jau plėtojo panašus pobūdžio bendradarbiavimą su Junktinė karalystė Ir aš norėčiau paklausti Europos parlamento, ar netėjo mums laikas, pasinaudojant teisinių pagrindų, kuris yra nurodytas pranešime ir pasinaudojant Europos gynybos agentūrą, ar nebūtų dabar tinkamas laikas pradėti, mum, pradėti mums renkti mokslinio tyrimų gynybos rytėje, tyrimams gynybos rytėje skirtą fondą. Pone Kastijo ir pone Madurel pateikė savo formuluotės ir man būtų įdomu sužinoti, ką Jūs manote apie mano pasiūlymą ir apie tai, ar Europos parlamentas galėtų balsų daugumą parengti, patvirtinti komisijos pasiūlymą šiuo klausimu. Aš manau, kad atėjo laikas mums priimti sprendimą šiuo klausimu. Šiuo klausimu. Ir aš rytoj balsavimo metu pabrėšiu, atkreipsiu jūsų dėmesį, tai kaip bus dėl to balsuojama ir po to plenarinėme posėdėje, aš tikiuosi, mes galėsime balsuoti dėl geresnės formuluotės. Taigi rytoj aš, mes balsuosime šiame komitete dėl mūsų priimtų kompromisinių pakeitimų. Ačiū. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ponas Sukalas. Ačiū, ponė pirmininkė. Paprašiau žodžio, norėdamas padėkoti ponui Odi už puikų atliktą darbą. Ačiū už visas tas pastangas, tą gausybę pakeitimų kažkaip tai apjungti, parengti protingus kompromisus. Dabar norėčiau daryti keletą žodžių apie nagrinėjimą temą. Labai rimta problema ir labai rimta tema. Norėčiau prisiminti, ką sakė ponia Krus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra nepaprastai svarbi tema. Taip pat e, supaprastinimo klausimas yra aktualus. Jiems ES turėtų skirti ypatingą dėmesį. Deja, pažymėsiu, jog nesu pernelyg optimistiškai nusiteikęs apie 20 metų tai tikslus. Niekas iš dabartinių skaičių nerodo, kad Europa susidoros su šiais globaliais iššūkiais – didžiausias iššūkis yra mm, tas, kad mm, mokslas tampa globalus, mokslininkai daug, vis stipriau dirba e, per įvairiausius mokslininkų tikslus, tinklus, atsiprašau. Visiškai nesenai buvo paskelbtas labai e, svarbus tyrimas. Jis atskleidžia e, tinklų svarbą turiu omenyje žinių tinklų svarbą, juos reikia toliau vystyti. Viešosios e, lėšos turi būti panaudotas kaip įmanoma geriau. Čia yra numatytas 1,1 milijardo eurų finansavimas, šiek tiek didesnis, išaugęs pastaraisiais metais. Yra leidžiama uh, daugybė, virš beveik 5000 mokslinių leidinių, ten skelbiama tūkstančiai straipsnių, tačiau daugiausia mm, šių straipsnių autorių dirba JAV. Ir dauguma, 503 procentai visų straipsnių, yra parengta kelių mokslininkų, jiems bendradarbiaujant tarpusavyje. Taip pat besivystančios valstybės didina savo indėlį. Nuo 86 metų jų indėlis išaugo, je, tač, o JAV prarado penktadalį e, savo publikacijų, nemažą dalį prarado e, e, ir Rusija bei Japonija. Taigi mokslininkai taip pat skelbia mažiau publikacijų. Europos padėtis taip pat neblizga mes praradoma 20 procentų. Aišku, reikia didinti BVP dalį skirtą moksliniams tyrimams, kiek įmanoma labiau, bent jau pasiekti tų tikslų, dėl kurių susitarta. Iš ties septin... Pavyzdžiui, septintaisiais metais buvo parengta e, daugybė inžinierių, nuo to laiko jų skaičius ir poreikis tuo pačiu vis labiau išaugo. O kadangi poreikis auga, reikia imtis priemonių. Moksliniai tyrimai neturėtų būti e, tuščių pokalbių tema, ten reikia rimtus pokyčius skatinti. Taip pat e, tai liudyje, kad reikia siekti didesnio supaprastinimo. Čia, sakyčiau, mums reikia net jau ne evoliucijos, o revoliucijos. Tik tokiu būdu rasime jėgų, kurios padės mokslininkams išsprūsti iš biurokratijos gniaušto ir atsidėti moksliniams tyrimams. Dėkui dabar žodis poniai Matijas. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também pedi apenas a palavra para. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio, norėdama padėkoti ponui Odį už atliktą darbą, už bandymus suderinti skirtingas pozicijas, kurias mes reiškėme diskutuodami dėl šio pranešimo. Akivaizdu, kad jis nuoširdžiai stengiasi skirtingas nuomonę suderinti. Tai atsispindi kompromisiniuose pakeitimuose, kuriuos jis pateikė. Mūsų pozicija yra teisingai išdėstyta ten. Ir tai yra svarbiausias dalykas. Aišku, liko punktų, kuriems mes nepritarėme. Tačiau aš dar sik pakartosiu. Kompromisiniai pakeitimai atspindi nuomonių įvairovę. Tai išties pavykęs kompromisas. Jūs pritarėte vienam iš pakeitimų, kurį aš iš pradžių pateikiau. Ir e, aš kalbu apie mano pasiūlymą, mano pakeitimą dėl pavojingo darbo ir darbo sąlygų. Ir jūs lankščiai įtraukėte mano pasiūlytą pakeitimą. Noriu Jums konkrečiai padėkoti už tai. Tai dar sėki rodo, kad Jūs siekėte kompromiso. Tiesa, vienu klausimu mes nesugebėjome susitarti. tai klausimas susijęs su gynybos reikalais. Tačiau mes dar turime šiek tiek laiko, galbūt pranešėjai susitars. Bet šiaip ar taip, bendrai paėmus, man atrodo, parengta pozicija, kuri mus visus apjungia. Pone Ek. Pirmininkė, dėkoju ponui Odi už puikiai atliktą darbą. Jis gražiai bendradarbiavo ir noriai priėmė pasiūlymus. Dabar noriu užduoti keletą klausimų. Reikėtų labiau išnagrinėti tokį klausimą, kad pramonės įmonės vis labiau pasitraukia iš mokslinių tyrimų. Ne tik mažos ir vidutinės įmonės. Pagal trečią pagrindų programą matome, kad pramonė vis mažiau ir mažiau dalyvauja moksliniuose tyrimuose ir tai sukelia didžiulių konkurencingumo problemų. Antra, aš šiek tiek abejoju dėl tam tikros formuluotės, kur kalbama apie mokslinius tyrimus ir teritori, teritoriškumą, kur gal, gal čia kalbinė problema. Tam tikroje vietoje sakoma, kad moksliniai tyrimai turėtų būti vykdomi pagal teritoriškumo principą. Manau, kad svarbiausias dalykas turėtų būti siekti veiksmingumo visos Europos mastu. Ir trečias klausimas. Tai gynybos klausimai. Aš nepritarčiau tam, kad mes įtrauktume mokslinius tyrimus gynybos rytyje, nes valstybės narės gynybos klausimais laikosi skirtingų nuomonių. Yra daugybė skirtingų gynybos sistemų. Galime rasti daugybę kitų sričių, ne gynybos, o kitų sričių, kur galime atrasti papildomą puikią europinę vertę. O gynyba, gynybos rytis, manyčiau, yra grinai valstybių narių kompetencija. Ačiū. Pone Ford. Ačiū. Aš taip pat noriu patikoti pranešėjui. Jis labai sunkiai dirbo ir jam labai laiko trūko parengti šį pranešimą. Taip pat noriu padėkoti darbuotojams, kurie jam padėjo. Žiūrint iš mano pozicijų, sakyčiau, kad norėtųsi, kad daugiau tų pakeitimų būtų bendrai pasirašyta. Galbūt pritruko, pritruko laiko po Strasbūro sesijos. Tiesus, tiesa svarbu paminėti, kad e, dėl daugelio dalykų susitarta beveik vienbalsiai. Galbūt kai kurias formuluotės galėtume patobulinti. Komentuosiu kai kuriuos kompromisus penkis punktus. Ne, tiksliau šešis. Man labai patinka 27 pakeitimas, kur kalbama apie tai, kad mums reikia milžiniškų žingsnių į priekį siekiant supaprastinimo. O kai kas man užkliūna. Pirmas pakeitimas - bendras finansavimas. Taip, kai kuriems projektams tinka padidintas bendras finansavimas, tačiau ne visiems projektams. Norėčiau, kad būtų toje vietoje rašoma where appropriate jai tai tinkama, jai aktualu. Nežinau, galbūt jau per vėlų įrašyti where appropriate. Man patinka visas tas punktas, tačiau nepatinka tai, jog siūloma, jog visi projektai turi būti bendrai finansuojami. Toliau, kai kuriuose teksto vietose nurodoma, kad reikia didinti finansavimą, tačiau nenurodoma iš kokių šaltinių. Ir nors aš pritariu investicijų didinimui mokslinių tyrimų srityje, tačiau reikėtų konkrečiai nurodyti, iš kur bus tie pinigai paimti. Taigi, apgailestauju, bet negalėsiu pritarti 26 pakeitimui, pagal kurį siūloma padvigubinti lėšas. Nes jeigu nenurodysime, iš kur tos pinigus paimsime, tai tuomet prarasime pasitikėjimą. Reikėtų nurodyti, iš kur tos lėšos bus paimtos. Pritariu devintam pakeitimui ir siūlomam padidintam finansavimui. Tačiau reikėtų nurodyti, iš kur bus paimtos lėšos. 20 pakeitimas - mokslinio tyrimo infrastruktūra. Gal čia formuluotės, kalbinė problema. Dabar išeitų, kad septintos pagrindų programos pinigai būtų skiriami infrastruktūrai, pavyzdžiui, laboratorijų statybai, bet aš netaip viską įsivaizduoju. Man atrodo, tos lėšos turėtų būti skiriamos mokslui, tyrimams, O infrastruktūros poreikiai turėtų būti tenkinami iš struktūrinių fondų. Nenorėčiau, kad septintos pagrindų programos lėšos būtų skiriamos infrastruktūrai. Dar man užkliūna vienuoliktas pakeitimas. Daugeliu požiūrį tai puikus pakeitimas. Jis ragina įsteigti bendro vertinimo sistemą, kari, karjerų mokslinio tyrimų, universitetų bendrą vertimo sistemą. Štai čia man ne visai aišku. Juk jau šiuo metu vykdomos partnerių peržiūros. Ar mums reikia dar vienos peržiūros sistemos? pagal kurią ES būtų reitinguojami moksliniai tyrimai. Galbūt šią dalį reikėtų atskirti ir perkelti į atskirą punktą. Galbūt apie tai dar kalbėsime iki plenarnio posėdžio. Sí. No, decía que yo quería felicitar al... Ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjų už atliktą darbą ir norėčiau, aišku, padėkoti šešėlinėje pranešėjams. Dėja, noriu atsiprašyti savo frakcijos šešėlinės pranešėjos dar vardu. E, ji negalėjo suspėti į šį posėdį. Na, e, reikia pakomentuoti e, kompromisus, e, kompromisus ir pakeitimus, kur ir džiugu, kad dalis pakeitimų jau įtraukta į kompromisus, e, supaprastinimas aktuali tema, prisiminkime pono Karvalio pranešimą, kuris yra nepaprastai svarbu, kas dar aktualu. Turime išnaudoti visas EP turimas galimybės šioje srityje turime pasinaudoti septintosios mokslinio trimpo grindų programos peržiūros pranešimų negalima, kad būtų netižvelgdai mokslininkų ir MVI nuomonė. Būtent, kad šitas aspektas vienas didžiausių F7 trūkumų. Tikrai džiaugiuosi, kad pranešėjas pritarė mūsų pozicijai ir mes parengsime kompromisą. Kitas pateiktas pakeitimas, e, būtent lėšų moksliniams tyrimams padidinimas, mums reikia padidinti mokslininkų skaičių visuomenėje, daugiau moterų turi rinktis mokslininkės karjerą ir jau ankstesnėse FP programuose buvo skirtas tam dėmesys, tačiau dabartinė situacija liudyja, kad nėra padėtis e, tenkinanti, moteris turi aktyviau dalyvauti mokslinių tyrimų gyvenimo ciklo įgyvendinime. Džiugu, kad čia mes pasiekėme kompromisinį e, pakeitimą. Kitas e, komentaras dėl pranešėjo pasiūlymo dėl mokslinių tyrimų teritorinio aspekto. Šią temą gausiai diskutavome. Tikrai neturime atsisakyti mokslinės lyderystės ir aukščiausios kokybės mokslinių tyrimų, tačiau programa turi padėti panaikinti esančius skirtumus tarp teritorijų ir tarp lyčių. Kiekvienas turi gauti galimybę pasiekti mokslo aukštumų. Ir iš pradžių e, pritariau jūsų idėjai, tačiau kai perskaičiau pateiktą pasiūlymą, Manau, kad reikia šį aspektą sustiprinti ir nebejoju, kad kompromisą čia pasieksime. Kita e, tema - gynybos politika. Mano e, pakeitimas e, buvo susijęs daugiausia su gynyba, kaip tai nustatyta FP7, tačiau aš nebejau, kad mes ir čia pasieksime kompromisą. Pone Karvalijus. Labai, labai trumpai aš norėčiau padėkoti kolegai ponui Odį už jo darbą ir už tai, kad jis e, dirbo labai atvirai, atvirai kad jis e, atsižvelgė į mūsų pasiūlymus ir aš ypatingai dėkoju ponui Odi dėl to, kad jis pritrė mūsų pastaboms dėl supaprastinimo paketo. Ir tai, kad jis taip pat e, e, pritarė tam, ką mes sakėme dėl aštuntosios pagrindų programos. Labai svarbu jau dabar yra pradėti galvoti apie šią programą bei apie jai skirtą biudžetą. Kolegos pasirašė po pakeitimą, kurio yra prašoma padvigubinti aštuntąją pagrindų programą skirtą biudžetą. Na, mes iš tikrųjų nenorime pasakyti, jog mums reikia daugiau išlaidauti. Uh, moksliniuose tyrimuose. Mes tiesiog norime pasakyti, jog moksliniai tyrimai yra svarbesnė sritis nei kai kurios kitos mūsų politikos sritis. Todėl mes manome, kad moksliniams tyrimams reikia skirti daugiau lėšų. Ketinama yra mažinti signavimus kai kuriuose biudžeto srityse ir aš manau, kad sutaupę taip lėšų mes galėtume daugiau investuoti į mokslinius tyrimus. Aš suprantu, kad kolegos kituose komitetuose nori, kad šios sutaupytos lėšų būtų skirtos jiems rūpimiams klausimams. Tačiau mes dar kartą norime pabrėžti, jog moksliniai tyrimai yra labai svarbus, jei mes norime e, sustiprinti mūsų konkurentingumą. Todėl mes pateikėme šį pakeitimą ir dėkoju ponui Odi už tai, kad jis jį įtraukė į savo kompromisinį pakeitimą. Dėkuoju. So, dann darf ich nochmal Herrn Udi das Wort geben, bitte sehr. Dabar vėl žodis ponui Odi. E, merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegoms, kurie pasisakė ir dėkoju frakcijų šešėliniais pranešėjams. Kelios pastabos. Man atrodo, ponas e, Čikalas visiškai teisingai pasakė, kad kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie mokslinės žinias ir švietimą, labai svarbu yra stiprinti mūsų e, mokslinę kultūrą visoje ES e, teritorijoje. Teritorinis paskirstimas mokslinio tyrimų srityje buvo tas ta pranešimo, e, tas pranešimo aspektas, kuris nebuvo pakankamai gerai išaiškintas. Ir e, mes norime, kad Nobelio premija daugiau būtų, dažniau būtų skiriama ES mokslininkams ir todėl turime stiprinti mokslinius tyrimus visoje ES. Aš noriu dar kartą ta, pasakyti, kad regionų plėtros komitetas kol kas rengia tik tai savo nuomonę. regionų plėtros komitetas, kiek aš žinau, ketina savo nuomonę kalbėti apie teritorinį mokslinių tyrimų paskirstimą. Labai svarbu yra be abejo pasinaudoti e, turimomis žiniomis, tačiau kartu turime stiprinti e, mokslinio tyrimų infrastruktūrą visoje Europos Sąjungoje tam, kad mes galėtume puoselėti mokslinės žinias visose šalise, nes tik tai taip mes galėsime susitvarkyti su nūdinos iššūkiais. Ir todėl aš dėkoju už pateiktus pakeitimus, kuri, kuri, kuriuose kalbama apie tai, kaip galima būtų suderinti mokslin, bendrasis mokslinio trimų iniciatyvas su struktūriniais fondais. Ir dėkoju poniai Atjas už jos paramą ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs e, žinote mano pasiūlymams dėl mokslinio tyrimų gynybos e, srityje. Kolegė, jūs visiškai e, teisingai sakėt, kad labai svarbu įtraukti sek pramonės atstovus į mokslinius tyrimus. ES ir įvairius pramonės sektoriai turėtų sutelkti turimus išteklius tam, kad galima būtų geriau jais pasinaudoti gyve, gyvendant mokslinius tyrimus. Ir manau, kad viešu, viešasis lėšas reikia skirti tiems projektams, kurie bus labai naudingi mūsų pramoniai. Biudžeto padvigubinimas, kai kurie kolegos pateikė šį pasiūlymą. Klausimas labai paprastas. Mes žinome, jog būtina padvigubinti biudžetą. Tačiau reikia savęs paklausti, kaip ES valstybės narės Ir atsižvelgiant į pagrindų programą bei mūsų struktūrinės politikos veiksmus, galėtų suderinti savo veiksmus tam, kad mokslinius tyrimus galima būtų atlikti europiniu mastu, siekiant sustiprinti mūsų žemynų konkurencingumą. Štai toks yra klausimas. Štai apie ką reikia kalbėti ir kalbėti politiškai pirmiausia. gynybą. Aš manau, kad e, atsižvelgiant į ekspertų pastabas, būtina yra atsižvelgti tai, kad mūsų žemynas atsilieka gynybos srityje ir remiantis sutartie numatytų teisinių pagrindų mes galėtume iškelti klausimą, ar visi moksliniai tyrimai, kurie yra susiję su saugumu ir e, su e, kariniu ir ne, visom, ne visuomet kariniu naujų technologijų pritaikymu, turėtų būti finansuojami e, iš bendrų Europos fondų. Štai tokie yra pateikti pasiūlymai. Ir aš manau, kad mes turime svarstyti Europos Sąjungą galėtų reikalauti, kad e, Europos komisija pateiktų savo pasiūlymą. Ir aš siūlau tęsti diskusiją šiuo klausimu. Tai tiek, ponė pirmininkė štai ką norėjau pasakyti, sureaguodamas į kolegų pastabas. Ačiū. Ačiū Jums taip pat, ponia Audy, už atliktą darbą. Dėl šio dokumento balsuosime rytoj. Baigėme šiandienos posėdį. Prašau, kaip įmanoma, greičiau palikti salę, nes netrukus prasidės užtaras koordinatorių posėdis. Ačiū.